Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich heute Nachmittag begrüßen. Ponios ir ponai, mėly kolegos, norėčiau pasveikinti Jūs mūsų posėdėje. Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį į darbo atvarkę. Jeigu Jūs neprieštaraujate, tai darbo atvarkę priimsime tokią, kokia jinai buvo mums pati, pateikta. Aš norėčiau taip pat atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad e, Kont News naujienose yra nurodoma, kokiamis kalbomis galima kalbėti ir klausytis vertimo. Čia yra viešas posėdis, tai reiškia, posėdis yra transliuojamas internetu. Taigi, panus ir ponai, e, dabar jau periname prie darbo atvarkės antro punkto. Turime priimti vasaro 18-19 dienos posėdžio protokolus ir vasario 21, 21 e, dienos protokolą. Ar turite kokių pageidavimų, pastabų? Neturite, matau. Taigi, protokolus patvirtiname. Ir dabar jau periname prie ketvirtojo darbo atvarkės punkto, tai yra jungtinis posėdis su vystimuose komitetu. Kalbėsime svarbę temą. Būtent uh, tyrimo pristatymas. Bus aptariamas klausimas susijęs su parama biudžetui, salginiais rezultatais. Ir džiaugiuosi, norėdamas pasveikinti ponę Eva Šuly iš vystimuose komiteto, kuri kartu pirmininką šiame posėdyje. Bet kokiu atveju mes, kaip biudžeto kontrolės komitetas, nuolat nagrinėdamome klausimą, kad jeigu jau mokesčių mokėtojų pinigai yra panaudojami, tai kaip jie yra panaudojami. Nes e, kartais kai kurios priemonės, ypač skirtos ūsienio pagalbai, yra prieštaringai vertinamos. Bet kokiu atveju e, tomis priemonėmis, kurios buvo skirtos pagalbai teikti užsienio valstybėse, buvo norėta e, pagerinti, pavyzdžiui, valdyseną, administraciją tinkamose valstybėse, jos politikos kryptis. Tačiau yra ir uh, kai kurių kritiškų nuomonių, tai būtent e, kurios e, e, sako, kad ta pagalba nelabai prisidėdavo prie geresnės valdysenos. Taigi, bet kokiu atveju yra daugybė klausimų, kuriuos reikia įvertinti atskirose valstybėse. Ir buvo kaip tik panagrinėta, kokią įtaką toms valstybėms daro, valst... daro uh, užsienio pagalba. Taigi, tokia įžanga. Ir dabar norėčiau paprašyti ponę Šaly pateikti kelias įžanginės pastabas. Taigi, sveiki atvykusi, džiaugiuosi mūsų bendrų posėdžių. Tikiuosi, kad nebus tai paskutinis mūsų posėdis. Yra tikrai labai gerai, kad jeigu mes bendratarbiaujame glaudžiau parlamente, būtent e, mūsų komitetai. Ačiū, pana pirmininkė, labai malonu kartu su jumis pirmininkauti šiam posėdžiui, kuriame mes svarstysime Niderlandų parengtą ataskaitą dėl biudžeto paramos. Kaip žinote, biudžeto parama yra labai svarbi vystamai pagalbai. Skiriama maždaug trešdalis visų mūsų priemonės lėšų ir kai kurios apsaulio regionuose ta parama sudaro negi 75 procentus, todėl labai svarbu mums įvertinti, ar ši priemonė yra veiksminga, nes daugelį valstybių narių apie tai yra gyvai diskutuojama. Taigi, nedėlzama, dabar norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjai, ponai Antuanai Dekemp. Ir prašau dabar jo pristatyti to tyrimo rezultatus. Labai ačiū pirmininkė. Aš iš tiesų esu Antony Dekemp Aš dirbu Niderlandų užsienio reikalų ministerijoje, politikos vertinimo departamente. Ir e, mes pristat, norime pristatyti tyrimą e, pagal biudžetų salyginiai rezultatai ir aš jūsų nevarginsiu pristatydamas išsamei tyrimo rezultatus. Tačiau mes e, vykdydami tyrimą norėjome apskritai įsiaiškinti, kas yra žinoma apie paramą biudžetui ir apie šios paramos veiksmingumą. Jau nu, buvo paminėta, kad ši priemonė vertinama labai prieštaringai, galbūt ypač Niderlanduose. Ir šią popietę pamėginsiu su jumis pasvarstyti, kodėl ypač Niderlanduose ši priemonė taip prieštaringai vertiname. Jeigu siekiame suprasti, kaip veikia parama biudžetui, labai svarbu įvertinti istoriją. Jeigu pasvarstytume, kaip per pastarosius dešimtmečius šiamų pajamų šalis galėjo padidinti savo pajamas, tai pavyzdžiui, šią skaidrį Tai yra melina kreivė apačioje. Daugumą Afrikos šalių po ekonomikos krizės pradžios pajamos sumažėjo. Pavyzdžiui, žal, žali, žalioji kreivė atspindi padėti Zambijoje dėl blogos ekonominės politikos netinkamo vario kasyklų administravimo ir žemų vario supirkimo kainų pasaulio rinkose. Zambijos pajamos ženkliai sumažėjo, šalis sukaupė didelę skolą ir žemos pajamos bei didelės skolos privertė vyriausybę sumažinti viešasias išlaidas. Šioje nuotraukoje matote nedidelę kaimo mokyklą e, Zambijos šiaurėje. Aš norėjau su jumis pasikalbėti apie šią merginą, kurią sutikau toje mokykloje, ji mokytojavo savanoriškai. E, šimtas, e, mokė 169 mokinius, iš tiesų ji netgi nėra mokytoja pagal profesiją. Tai klausimas, kaip šią merginą galėtume padėti. Galėtume įgyvendinti atitinkamus projektus ir padėti šiai mokyklai. Tačiau tokių mokyklų yra daug ir jos susiduria su panašiomis problemomis. Taigi galėtume pradėti gyveninti daug atskirų projektų, tačiau kėla klausimas, ar šie projektai būtų gyvendinami veiksmingai. Taigi čia yra ir reikalinga parama biudžetui. Taigi dabar aš su jumis norėčiau padiskutuoti apie paramos biudžetui e, politinę teoriją, metodologiją, tiesioginius rezultatus ir poveikį valdysenai. E, Vystamai poveikį na, ir pateiksiu Jums kai, kai kurias apibendrinamasias išvadas. Tai kas yra parama biudžetui? iš esmės parama biudžetui reiškia tiesiogin, parama tiesioginiais pinigų srautais remiamos šalies vyriausybei, vykstant, vykstant aktyvų politinį dialogą tarp šios šalies vyriausybės ir paramos teikėjų, donorų. Kartais su donoru yra keli ar keliolika, pavyzdžiui, Mozambike. Ne, iš viso yra 19, buvo 19 paramos teikėjų, Nyderlandai pastraukė liko 18, Tanzanijoje jau yra 14, taigi nemažai šalių donorių dalyvauja paramos biudžetui projektuose. Kodėl ta priemonė buvo nustatyta? Pirmiausiai dėl to, kad konstatavome e, atskirų projektų gyvenimo neveiksmingumą. Ypač e, dėl e, nustatytų struktūrinių reikalavimų 8-9-10-metyje e, siekiant gauti paramą struktūriniams projektams ir griežtas kitas sąlygas paramos. Parma gaunančios vyriausybės gaudavo paramą mainais į pažadus pagerinti savo ekonominę politiką, tačiau patirtis rodo, kad šios sąlygos nebuvo veiksmingos. Todėl užuot teikus paramą mainais į pažadus, mes pakeitėme savo taktiką ir ėmėme teikti paramą vyriausybėms už jau pasiektas pasiektus gerus socialinės ekonominės politikos rezultatus už sumažintą skurdą arba patvirtintas bent jau skurdo mažinimo strategijas. Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje, kaip veikiausiai žinote, pasaulio bankas atliko atitinkamą tyrimą, kurio rezultatuose teigiama, kad šalis, kurios vykdė tinkamą makroekonominę politiką, sugebėdavo užtikrinti, užsitikrinti didesnį ūkio augimą nei netinkamą makroekonominę politiką vykdančios šalis. Galiausiai mes supratome, kad norėdami gyvendinti tūkstantmečio vystimosi tikslus, privalome glaudžiai bendradarbiauti su parama gaunančių šalių vyriausybėmis ir pasitelkti savo veikloje taip pat ir jų turimas struktūras, ypač švietimo arba sveikatos apsaugos srityje. Todėl manėme, kad parama biudžetui prisidėtų prie e, suderinamesnės, harmonizuotos e, paramos teikimo, paramos e, teikimas veiksmingumas būtų veiksmingesnis bei rezultatai tvaresni, taip buvo manoma 10-mečio pradžioje ir naujo tūkstantmečio pradžioje. Todėl parama biudžetui padidėjo nuo 1,9 milijardo 2002 metais iki daugiau nei 5 milijardų 2010, jeigu vertintume Nyderlandus surinktus duomenis. Tai per 12 metų Niderlandai suteikė 1,75 milijardus eurų paramos biudžetui, tai yra bendro pobūdžio parama ir tai nesudaro trečdalio vystomo e, bendradarbiavimo biudžeto, o, o, e, o daug mažiau, nepaisant to, kad Niderlandai kartu su tokiamis šalimis kaip Junktinė karalystė, Švedija, Norvegija ir žinoma ES buvo didžiausios paramos biudžetų teikėjos paramos, šalims paramos gavėjoms tas paramos apimtis taip pat sudarė daug, mažiau nei 3 procentus jų bendro nacionalinio produkto. Ir daugumą šalių e, ta parama biudžetui siekia mažiau nei 6 eurus vienam gyventojui per metus. Šiuos skaičius būtina atsižvelgti, svarstant mastus paramos biudžetų. Kalbant apie E, politikos teorija, tai pagrindinė mintis buvo susijusi su tuo, kad parma gaunančios vyriausybės turėtų vykdyti tinkamą socialinę ekonominę politiką. Tuomet būtų jums galima teikti parmą jų biudžetui ir buvo manoma, kad parama biudžetui sąlygotų veiksmingesnį tų šalių vystimasi, e, galima veiksmingiau mažinti skurdo apimtis, padidėtų savininkiškumo jausmas šalyse gaunančiose paramą. Tokios buvo pirmos teorinės mintis, tačiau vėliau teorija greitai ėmė keistis, nes pirmiausiai daugumoje paramos gavėjų nebuvo vykdoma tinkama socialinė ekonominė politika, todėl mes pakeitėme e, savo taktiką ir nu, ėmė naudoti paramą biudžetui siekdami pagerinti padėtį atitinkamose politikos sritise, atitinkamai pakeisdami paramos biudžetui teikimo sąlygas. Ir parama biudžetui tapo e, paskata siekiant pagerinti paramos gavėjus, šalise paramos gavėjus makroekonominę politiką. Tačiau tai dar ne viskas. Be pirminės minties e, susijusio su, to, su tuo, kad parama gaunačiose šalise turėtų būti vykdoma tinkama socialinė ekonominė politika, buvo nustatyta pirmoji sąlyga siekiant gauti paramą biudžetui. Būtent tinkamo viešojo valdymo sąlyga, nes e, buvo manoma, kad tai yra būtina prielaida siekiant užtikrinti ekonomikos augimą ir mažinti skurdą. Tačiau, kaip žinote, daugumoje besivystančių šalių vyriausybės struktūros, vyriausybės administracija netitiko mūsų nustatytų tinkamos valdysenos standartų. Čia mes vėl turėjome, turėjome imtis atitinkamų paskatų, teikdami paramą biudžetui, skatindami atitinkamose paramos gavėjose pagerinti viešai administravimą. Ir kartu vykdėme politinį dialogą. Taigi vietoje tinkamo viešojo valdymo kaip prielaidos gauti paramai. Mes teikiame paramą biudžetui siekdami patį viešąjį valdymą pagerinti. Šią skaidrį pateikime informaciją apie mūsų pasitelktą metodiką. Mes pas, e, priimant, priimdami sprendimus dėl paramos e, biudžetų teikimo rėmėmės e, akademinė literatūra, komisijos pateiktų tyrimų rezultatais, taip pat e, Danijos, tai yra e, Niderlandų politikos ekspertų analizėmis e, pasitelkime papildomas ekonometrinės analizės ir įvertiname atitinkamų tyrimų rezultatus Ganoje, Malyje, Nikaragvoje, Tanzanijoje, Vietname ir Zambijoje. Ir būtent e, pasirinkome tos, e, tas šešis, e, šešis šalis, vertinome, nustatėme tinkamus kriterijus, tai buvo biudžeto išlaidos ir Tanzanija, Ruanda, Mozambikas ir Burkina Faso gavo atitinkamai didžiąją dalį E, paramos biudžetui, tuo tarpu tokios šalis kaip Zambija, Uganda, Nikaragva ir e, Bolivija gavo jos mažiau. Šių šalių vyriausybės vertinimo rezultatai, viešojo administravimo rezultatai, čia taip pat yra pateikiami, kaip, mano, kaip matote, iš šios skaidrės Ganoje šie rezultatai daug geresni nei, pavyzdžiui, Nikaragvoje ir Bolivijoje ir būtent šioms šalims buvo daugiausiai paramos biudži, biudžetui skirta iš Niderlandų vyriausybės. Kalbant apie tiesioginius paramos biudžetų rezultatus, tai pirmiausia reikia konstatuoti, kad parama biudžetui prisidėjo prie veiksmų suderinimo, tačiau skiri donorai vykdė šiek tiek skirtingą politiką, tiek pasitelkdami atitinkamus vertinimo kriterijus, tiek kitose srityse. Nemažai donorų vadovavosi, šalių donorių vadovavosi taip pat ir savo atskirais interesais. Tačiau, nepaisant to, kad e, paramos teikimo prognozuojamumas pagerėjo, e, metų pabaigoje kildavo tam tikrų problemų teikiant paramą ir e, tai dar labiau apsunkindavo paramos, šalių paramos gavėjų padėtį. Nes iš pagrindinių paramos biudžetui rezultatų susijęs e, su tuo, kad e, smarkiai padidėjo social, finansiniai ištekliai skirti socialiniam sektoriui, tačiau poveikis viešajam administravimui, biudžeto lėšų valdymui, audito struktūroms buvo pakankamai kuklus. Kalbėjau apie tinkamą valdyseną kaip apie pirminę prielaidą gauti paramą biudžetui. Niderlandai teikdavo paramą biudžetui tose šalise, kuriuose viešasis valdymas, viešojo administravimo politika buvo vykdoma tinkamai. Vertindami atskiras šalis, kairėje šios skaidrės dalyje pateikiamas šalis, kurios gavo mažai paramos biudžetui ir raudonos spalvos pažymėtos šalis, kurios gavo daug paramos biudžetui. Tačiau galime teikti pagal šią skaidrę, kad E, šalis donoras nebūtinai vadovavosi tinkama valdysena parama gaunančiose šalise kaip būtina prielaida gauti paramą biudžetui. Daug dėmesio buvo skiriama politiniam dialogui. Taigi, koks buvo šios politikos poveikis, kokie padariniai. Skiriama parama, šią skaidrę pateikime informaciją apie paramą biudžetui pagal skirų šalių bendrą santykius su skirų šalių bendru nacionaliniu produktu. Ir matome, kad santykis nėra labai aiškus, nes negalime daryti išvados, kad šalis gaunančios daugiau paramos biudžetui galėjo padidinti savo bendrą nacionalinį produktą arba pagerino savo viešąjį valdymą. pagrindinės šalis, kuriuose buvo pasiektas geriausias rezultatas, buvo Siralionė, Ruanda ir Burundi, nes šio tūkstantmečio pradžioje viešo administravimo sektorius juose buvo pakankamai silpnas. Taigi, kodėl tiesiog neparama biudžetui yra prieštaringai vertinama. Pirmiausiai dėl korupcijos. Teigi, kai kurie teigia, kad parama biudžetui padidina korupcijos apimtis. Mes Neturime tam tiesioginių įrodymų. Raudonas spalva pažymėtos šalis, kuriuose parama biudžetui yra nemažos apimties, tamsa spalva pažymėtos šalis, kurios gavo mažiau paramos biudžetui ir e, Transparency International ir pasaulio bankas yra įvertinę atitinkamą korupcijos lygį ir čia matome, e, kad e, šalis gavusios daugiau paramos biudžetui sugebėjo geriau, veiksmingiau kovoti su korupcija nei tos, kurios šios paramos negavo. Taigi, tai galėtų reikšti, kad e, gavus paramą, paramą biudžetui, šalise pagerinamas skaidrumas, valdymo struktūros tampa veiksmingesnės, todėl jos gali veiksmingiau kovoti su korupcija, daugiau korupcijos bylų patenka į teismus, e, kovojama veiksmingiau su sukčiavimu ir korupcija. Vertindami tinkamos valdysinos poveikį ekonomikos augimui, galime daryti išvadą, arba linkti prie išvados, kad šalis e, turinčios tinkamas valdysenos struktūras e, turėtų turėti geresnį ekonomikos e, augimą, tačiau tiesioginių, tiesioginių sąsajų tose šalise mes padaryti negalėjome. Liko tik tris minutės, o tai turėsiu kalbėti trumpai, kalbant apie poveikį vis, vystomajam indeksui galime išvelgti tiesioginį poveikį tarp paramos biudžetui ir padėties socialinėme sektorijoje pagerėjimo, apie tai jau minėjau. Kalbant apie poveikį, surinkome įrodymų, kad parama gavusios šalis sugebėjo geriau vystyti savo ekonomiką nei tos, kurios jos negavo ir uh, santykis tarp ekonomikos augimo ir skurdo mažinimo taip pat yra geresnis par, paramo biudžetui gavusiuose šalyse. Gyvenimus tūkstančio vystimus tikslus um, parama gaunančios šalis pasiekė geresnių rezultatų, palyginti su tomis, kurios jos negavo. Čia mes remiamės uh, komisijos pateiktais uh, duomenimis rezultatais, kolegų Biden ir kitų. Taip pat e, galite matyti, kad socialinės apsaugos srityje daugiausiai naudos iš paramos biudžetų gavo skurdžiausi visuomenės susloksniai, nes būtent vargingiausiai visuomenės daliai buvo skiriama daugiau lėšų Siekiant pagerinti žmogiškojo vystimusi indeksą, šalis gavusios paramą biudžetų sugebėjo šį indeksą geriau pagerinti palyginti su tomis, kurios e, paramos negavo. Šią skaidrėje mėlyna spalva pažymėta paramos biudžetui dalis, kuri reiškia skirtumą tarp žmogiško vystimosi indekso šalise, gaunančiose ir negaunančiose. E, paramo biudžetui. Taigi matome, kad e, paramo biudžetui socialinės raidos indekso kontekste buvo naudinga. Darant išvadas, galima sakyti, kad parama biudžetui skatina savininkiškumo jausmą ją gaunančiose šalyse, tačiau po to buvo pakeistas, pradėjus teikti paramą biudžetui, buvo pakeistas e, teorinės nuostatos, e, buvo pasitelktas politinis dialogas ir teikiama daugiau paramos, siekiant pagerinti viešai administravimą, valdyseną vertinant rezultatus, galime teikti, kad parama biudžetui nėra veiksminga skatinant reformas ją gaunančiose šalyse. Vis dėlto, vertinant pagal pasiektus rezultatus, parama biudžetui ir e, pasiekiant mažinti skurdą buvo veiksminga per pastarąjį dešimtmetį mes netinkamai vertinome pasiektus rezultatus ir būtent dėl to ši priemonė buvo pradėta vertinti taip prieštaringai. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Dabar žodis suteikiamas komitetų nariams siekiant uh, apibendrinti šiam diskusijai arba ją praturtinti. Pone Bergmanai žodis. Thank you, Chair. Um... Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju. During the budget control committee on budget support to developing countries, and I am uh, the legislator in the development committee on uh, well, the future EU development policy for the next seven years. Ačiū labai už šį pristatymą. Uh, parama biudžetui yra labai svarbi priemonė ir kodėl taip yra. Mes norėtume pritaikyti šią priemonę siekiant pagerinti žmogaus teisų padėtį. Jūsų pristatymę sakoma, kad tai nėra pats tinkamiausias būdas, netgi priešingai sakoma, kad biudžeto parama negali būti veiksmingai panaudojama šiam tikslui siekti. Aš norėčiau, kad jūs šiek tiek e, daugiau pakalbėtumėte apie šį klausimą, nes aš rengiu pranešimą šiuo klausimu. Ačiū. Aš siūlyčiau e, ir kitiems kolegams pasisakyti, o po to galėsime steigti žodį mūsų pranešėjui Jans Gair. Ačiū, panė pirmininkė. Iš tiesų, aš norėčiau panašų klausimą užduoti kaip ir panas kolega Bermanas. Jeigu aš teisingai supratau, iš tiesų aš iki šiol neturėjau galimybės e, išsamiau susipažinti su jūsų tyrimu, tai jūs teigiate, kad iš tiesų nėra matomas joks aiškesnis ryšys tarp pagalbos biudžetui ir tarp valdysenos pagerinimo. Ir būtent ir finansų valdysenos pagerinimo šalyse gavėjose, jeigu jų vyriausybės E, tokio tikslo nesiekia. Žinoma, tai yra suprantama ir logiška. Tačiau, jeigu mes dabar e, sudarytume, e, sakykime, sugalvotume atitinkamas sąlygas, pagal kurias turėtų būti teikiamas šita pagalba biudžetui, na, pavyzdžiui, pagarba žmogaus teisėms, pavyzdžiui, kad būtų taikomos atitinkamos sąlygos, kaip turėtų būti finansų, finansų valdysena ministerijose įvedama. Tai ar tai būtų e, e iš esmės e, tai pasiektas teigiamas rezultatas, ar būtent tai jūs norite pasakyti savo tyrimę? Ponas Noizeris, kitas kalbėtojų sąraše. Ačiū. Aš nežinau, ką mes dabar turėsime daryti su šito tyrimu. Joje, jame pateikiama kritika, ypač iš tos ryties, kad e, mokesčių mokėtojų pinigai patenka į tokias valstybės, kuriuose pažeidinėjimo žmonių teisės, e, kur vyriausybė netinkamai veikia. Na, bet, e, bet kokiu atveju mes atiduodame jiems savo mokesčių mokėtojų pinigus. Mano klausimas iš esmės bet kokia atveju yra susijęs su to, kad jūs tyrimą atlikote tinkamai tačiau, ir pagalba yra teikiama tinkamai, tačiau mums reikia atitinkamų priemonių, kad mes ištirtume, kaip efektyviai yra teikiama pagalba, kur tūkstantmečio tikslai yra pasiekiami, kur kovojama su skurdu ir kaip e, gavo naudos e, patys vartingiausiai iš tos valstybės. Kitas dalykas tai yra kontrolės mechanizmai. Ar yra tokie kontrolės mechanizmai ES valstybių narių turimi kad būtų galima patikrinti, ar valstybėse gavėjose yra atitinkamos tam tikros sąlygos. Čia o komentarai yra labai skirtingi ES delegacijose. Ar, sakykime, ta parama biudžetui e, buvo sėkminga ar ne. Ačiū. Pane Mulderi. When, uh, heard... Ačiū. Kalbant apie biudžeto paramą, aš neišgirdau šiandien vieno dalyko. Uh, gavėjai kur kas paprasčiau gauti paramą biudžetui, o ne projektinę paramą. Nes e, tokiu būdu vyriausybė į savo sąskaitą gauna didžiulės pinigų sumas ir viskas yra baigta. Ir nesvarbu, e, kokie yra politiniai tikslai, galima pasakyti, kad aš išleidau 0,6 ar 0,7 procentus nuo bendrų nacionalinių pajamų, tačiau e, pinigai yra visuomet išleidžiami, o kalbant apie pagalbą projektams, tai reikalauja daugiau sąnaudų. Ar jūs nagrinėjote šį aspektą, noriu jūsų paklausti. Ir antras dalykas, kalbant apie parmą biudžeto, ypatingai Afrikoje, kai, kurioje, kai kuriuose valstybėse vyriausybės labai daug lėšų išleidžia nepagristai kariniams operacijoms ir slaptosioms tarnyboms. Ir e, skiriant paramą biudžetui, situacija vyriausybėms paprastėja ir toliau leisti pinigus kariniams tikslams arba gyventojų stebėjimui. Ar jūs e, nagrinėjote šį klausimą atlikdami tyrimą? La parole est à Madame Sargentini. Pone Sargentini. Aš turiu keletą klausimų. Pirmiausia, dėl jūsų išvadų. Ar jūs iš tiesų teigiate, kad kai šalis gavėjos pradėjo e, naudotis parama biudžetu, jos nebeskiria dėmesio kovai su skurdu, bet labiau naudosi tomis lėšomis geram valdymui įtvirtinti? Ar dabar yra tokia situacija kai kuriuose vyriausybėse? Ar neatsitiko taip, kad per tikslų buvo pernelyg daug, dėl to nukentėjo veiksmingumas ir efektyvumas. Ir kitas dalykas, žiūrint iš e, Niderlandų arba Europos komisijos pusės į paramą biudžetui, biudžeto parama nebėra tarsi parama biudžetui kaip tokia. Yra numatomos tam tikros sąlygos skiriant paramą biudžetui tiek Niderlanduose, tiek ir Europos komisija yra numačiusi tam tikras sąlygas. Man kartą buvo pasakyta, kad sąlygos skiriasi, bet apskritai pats terminas sąlygos yra pernelyg platus. Taigi, apie ką mes kalbame? Apie paramą biudžetui ar, kaip ponas Mulleris sakė, paramą projektams. Ačiū. Lėgin, Toliau sąraše yra nurodyta kolegė Inge Greslė. Ačiū. Kai mes kalbame apie paramą biudžetui, tai mes turėtume kalbėti ir apie alternatyvas ir ne tik tai projektams skirtas lėšas. Na, bet kokiu atveju aš uh, iš esmės per savo ilgą laiką uh, vis labiau uh, pritariu tam, kad jeigu reikia rinktis vien iš dviejų blogų dalykų, tai geriau rinktis paramą biudžetui, o ne projektų finansavimą. Uh, Na, bet kokiu atveju turi būti aiškiai suformuoluotos sąlygos. Jeigu tos suformuoluotos sąlygos yra tinkamos, tada bet kokiu atveju galima rinktis ir projektų finansavimą, ir biudžeto paramą skiriamą. Na, Kita vertus, tokiais atvejais paprastai ekspertai turi lemiamą žodį, o vietos gyventojai tada netenka praktiškai pritarimo arba žodžio teisės. Manau, dabar galime išklausyti atsakymo į visus šios klausimus. Ačiū labai. Labai įdomus klausimai. Pirmiausia. Taip, jūs iškelėte labai sudėtingą žmogaus teisų klausimą. Galime pažiūrėti į pastarojo meto vertinimus, galime palyginti šalis, kurios gavo paramą biudžetų ir šalis, kurios negavo tokios paramos. Aš nemanau, kad mes galime tikėtis pernelyg daug, norėdami įtakoti vyriausybių politiką, jeigu pačios vyriausybės nėra nusiteikusios vykdyti žmogaus teisų politikos. Aš manau, kad parama biudžetui gali būti veiksminga tik tais atvejais, jeigu donorai ir šalis gavėjos sutarė dėl bendrų prioritetų ir bendrų veiksmų. Žinoma, būtų visai kitas reikalas, jeigu parama biudžetai būtų skiriama šalims, kurios gerbia e, žmogaus teisės. Tačiau tai yra jau politinio pobūdžio klausimas ir tai nėra susijęs šis klausimas su parama biudžetui. Toliau antrasis klausimas. parama biudžetui ir valdymas ir jų sąryšis. Taip, yra tam tikras sąryšis tarptų dalykų teigiamas ir didelė dalis vertinimų rodo, kad donorai nusivilia vertindami valdymo gerinimo rezultatus šalise gavėjose. Tačiau mes galime fiksuoti labai aišku teigiamą poveikį finansų valdymo srityje. Kai žiūrime į skaidrumą, atskaitingumą, turiu pasakyti, kad donorai labai aiškiai ir primiktinai reikalauja pagerinti rezultatus šiuose srityse, kadangi donorai skiria lėšas ir gali reikalauti rezultatų pasiekimo. Taip pat ir šalis gavėjos buvo suinteresuotos tobulinti padėtį kai kuriuose srityse. Taigi galiu pasakyti, kad pagerėjo situacija valdymo srityje, tačiau skaidrumas ir finansų valdymas, atskaitingumas taip pat pagerėjo, tačiau negaliu to paties pasakyti apie platesnio pobūdžio reformas. Toliau trečiasis klausimas. Ką galėtume padaryti, turėdami šią ataskaitą, atlikę šį tyrimą? Mes vertiname skurdo mažinimų pasiektus rezultatus. Ir turiu pasakyti, kad mes bandėme pamatuoti, kokį poveikį ši parama padarė skurdo sumažinimui skirtingais būdais. Mes peržiūrėjome anksčiau atliktus tyrimus, vertinimus, pažiūrėjome, kas juose sakoma apie skurdo mažinimą, bet mes taip pat peržiūrėjome ir ekonominę literatūrą, kurioje rašoma apie paramą biudžetui ir skurdo mažinimą. Ir toje literatūroje kalbama apie nedidelį teigiamą poveikį. yra priežasčių, dėl kurių parama biudžetui nebuvo tokia naudinga, kalbant apie pajamų skurdo mažinimą. Šalis partnerės naudojo šią priemonę, paramos biudžeto priemonę, siekiant padidinti išlaidas socialiniuose sektoriuose. Jeigu pažiūrėsime į ekonomikos augimą daugelį Afrikos šalių, tai reikėtų pasakyti, kad vyriausybės netkreipia pakankamo dėmesio į žemės ūkio sektorių. Ir aš galiu pasakyti, kad poveikis mažinant skurdui pasireiškia tuo, kad daugiau ir geresnių paslaugų buvo užtikrinta neturtingiams. Ar mes svarstame karinę pusę? Taip, jeigu žiūrėtume į ryšį tarp tarp paramos biudžetui ir įvairius sektorius, tai taip, pinigai daugiausiai leidžiami švietimui, sveikatos apsaugai. Jeigu pažiūrėsime į gynybos sritį, tai nepamatysime jokio ryšio tarp paramos biudžetui ir didesnio lėšų skirimo kariniai pusiai. Žinoma, gali būti išimčių, tarkime, Ugandoje, bet iš esmės mes aiškaus sąryšio tarp šių elementų nepastebėjome. Taigi, turi baigti. Ačiū. Pirmininkas. Ačiū Jums, kadangi toliau yra numatytas klausimas. Aš dabar norėčiau e, skirti žodį komisijos atstovui. Gal Jūs norėtumėte trumpai pasisakyti? Prašom. Taip, ačiū. Ačiū, kad suteikėte galimybę pasisakyti. Aš esu iš DEPKO, iš paramos biudžetui, finansų valdymo ir makroekonominės analizės skyrius. Direktorius pavaduotoja, labai jums ačiū už šį įdomų pristatymą. Mes sutinkame, kad parama biudžetui ir šios priemonės svarba įgyjo vis daugiau svarbos pastarojų metų. Ir žinoma, dėl to e, ši priemonė yra labiau stebima. Aš džiaugiuosi, kad šis tyrimas buvo atliktas. Prieš tai buvo atlikti kiti tyrimai. 2011 metais buvo atliktas tyrimas, kurio rezultatai yra panašus. Parma biudžetui gali padėti pasiekti geresnių rezultatų socialiniuose sektoriuose, taip pat gali sustiprinti skaidrumą, e, finansų valdymą ir prisidėti prie reformų vykdymo. Kiti dalykai, apie kuriuos reikia kalbėti, yra korupcija. Tačiau atlikti tyrimai to neužfiksavo. E, žinoma, yra kritinių pastabų, todėl 2011 metais komisija paskelbė apie naują politiką, kurią patvirtino ir valstybės narės. Mes manome, kad neturėtume pamiršti pagrindinio tikslo, skurdo mažinimo tikslo. Tačiau mes nematome, kad geras valdymas ir skurdo mažinimas yra vienas kitam prieštarojantis tikslai. Tai yra vienas kitą papildantis tikslai, ypač žiūrint į ilgalaikę perspektyvą. Asmeniškai aš manau, kad gero valdymo mes galime pasiekti tik ateityje, ir dabar vertiname paramos biudžetui efektyvumą e, per pastarosius dešimt metų ir galbūt to kol kas negalime matyti. Visi atlikti keturi tyrimai rodo, kad mes negalime nupirkti reformų, mes galime tik paremti reformų vykdymą. Tik tokiu būdu mes galime prisidėti prie sėkmingų reformų. Mes turime tą pripažinti ir turime pasirinkti tas reformas, kurios atneša rezultatų. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Ar yra svečių norinčių pasisakyti iš Europos auditorumo? Prašom. Yes, thank you. Uh, ačiū pirmininkė. Norėjau priminti abiejų komitetų nariams tai, ką kalbėjau pristatydamas 707 skyrių dėl išorės veiksmų, statydamas ADF pranešimą ir ten yra dvi pastraipos skirtos paramai biudžetui tos pastraipos yra suformuoluotos labai kritiškai. Kritiškai vertiname šią paramą dėl kelių priežasčių. Pirmiausiai dėl to, kad mes negalime atsekti ir audituoti, būdami auditorumo atstovai, tų lėšų, kurios yra išleidžiamas per paramą biudžetui. Ir tai mums kelia didžiulį nerimą. Yra dar vienas aspektas susijęs su anksčiau minėtoju. Kalbėdami apie paramą biudžetui. Taip pamėginčiau taip atsargiai suformuluoti. Jūs minite nemažą skaičių valstybių, kurių finansų ministerijoms yra pervedamos lėšos skirtos paramai biudžetui ir šios šalis yra pagarsėjusios su savo korupcijos mastais, remiantis Transparency International arba Pasaulio banko duomenimis ir tai mums iš tiesų turėtų kelti nemažą nerimą, nes tokiu būdu pakankamai lengvabūdiškai yra naudojami mokesčių mokėtojų pinigai. Jeigu sėtume paramą biudžetui su žmogaus teisų padėtimi, tai būtų galima daryti išvadą, kad ateityje paramos biudžeto apimtis turėtų būti kuo mažesnis tiek pastabų turėčiau, ponė pirmininkė, džiaugiuosi, kad auditorumo suteikite galimybę šią poziciją pareikšti. Ačiū, sako pirmininkas. Aš manau, kad diskusijos turėsime tęsti. Dabar tik tai šių diskusijų pradžia vyksta ir biudžeto kontrolės komitetas aktyviai dalyvaus tose diskusijose. Pone Žaly, aš norėčiau padėkoti ponai Antoine de Kemp už pateiktas išsames tyrimo išvadas, kurias atkreipimas dėmesys į auditorumų pareikštą kritiką. Mes turėtume nepamiršti to fakto, kad pavyzdžiui Zambijoje per 50, tiksliau per 5 e, metus skurdo apimtis sumažėjo, tai reiškia, kad parama biudžetui veikia ir aišku reikia ieškoti veiksmingesnių skurdo mažinimo būdų nei parama biudžetui. Šio tyrimo rezultatai taip pat patvirtina, kad korupcijos mastai šalise paramos gavėjose sumažėjo ir kad jos sugebėjo geriau siekti, tinkamiau siekti tūkstantmečio vystimosi tikslų ir uh, auditorumai jų atstovai tą taip pat turėtų pripažinti. Dėkoju dar kartą ponui Dekemp, nes jūsų tyrimo rezultatai suteikia papildomų vilčių toliau teikti vystamąją pagalbą. Dabar norėčiau pakviesti vystimosi komiteto narius perėti į kitą salę, kad galėtume tęsti savo komiteto posėdį. Pirmininkas, labai ačiū, baigėme jungtinį dviejų komitetų posėdį. Šiuo metu galiu tik pritarti kolegės Žoly mintims dėl būtinybės kovoti su korupcija ir siekti kuo veiksmingesnio lėšų panaudojimo. Mes norime, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų kuo naudingesni teikiant vystomąją pagalbą. Ja, nach einer kurzen. Taigi, po trumpos pertraukėlės. Pone Kaljont, prašau ateiti čia pas mus ant podiumo. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf äh, den nächsten Tagesordnungspunkt äh, aufrufen. Hm, Taigi, panas ir ponai, äh, dabar prie kito darbo atvarkės punkto. Kalbėsime apie klausimą dėl komisijos veiksmų plano dėl integruotos vidaus kontrolės sistemos. Pane Andrėja e, Češkova, pranešėja būtent, jie pateiks e, jums įvadą į šią e, temą. E, mes turime taip pat svečius iš Europos komisijos ir taip pat mokslininkus iš išorės. Jie buvo pakviesti į mūsų klausimus. Iš tiesų ši tema yra labai svarbi ir ją nagrinėja ne tik auditorumai, bet ir parlamentas, pavyzdžiui, biudžeto įvykdymo patvirtimo procedūrose. Ir kaip mes matome, kad uh, sąskaitos neuždaromos jau ilgus metus, nes, man, nes e, manome, kad iš tiesų nepasiekiama teikiamų rezultatų, vadinasi, patikinimo pareiškimo negalima suteikti atitinkamoms institucijoms. Todėl buvo e, pasiūlyta pateikti integruotą vidaus kontrolės e, sistemos pasiūlymą ir kaip jisai turi atrodyti. Šis pasiūlymas, tai mes dabar aptarsime šiuose klausimuose. Taigi norėčiau pasveikinti visus susirinkusius uh, diskusijų dėlyvius ir dabar suteiksiu žodį poniai Češkovai. Jums žodis. Ačiū, pane pirmininkė, gerimas kolegės, gerimi kolegos, gerbiami svečiai. Man yra tikras malonumas, kad galiu pradėti šiuos, mano nuomonė, labai svarbius klausimus, kurie yra skirti integruotos vidaus kontrolės sistemai ir būtent komisijos veiksmų planui. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad šita tema yra labai techniška ir labai rimta, bet iš tiesų jie ir tokia ir yra. Ši tema yra labai svarbi, kaip jo pirmininkas pasakė. Ir jeigu mes turėtume kalbėti apie komisijos veiksmų planą, tada aš manau, kad mes turėtume iškelti pagrindinį klausimą, kuris yra susijęs su šiais klausimais. Taigi, kodėl komisija negavo teigiamo patikinimo, pareiškimo? Ar šitas veiksmų planas nepasiteisino? Ar ankstesnė programa, kuri buvo parengta anksčiau, nepasiteisino? Ar ji buvo netinkamai įgyvendinta? Taigi, ateityje kaip spręs šias problemas komisija? Kokiu būdu komisija spręs šios klausimus? Iš esmės, aš a, a, tikiuosi labai daug iš pono Grėjaus e, pranešimo. Jisai e, yra buvęs biudžeto generalinio direktorato generalinio direktorius pavaduotojas, nes jis kalbės apie e, vidinę kontrolės sistemą. Galbūt jisai galės paaiškinti mums, paaiškinti mums e, ankstesnės šio pasiūlymo intencijas. Ar iš tiesų komisija tikisi gauti teigiamą patikinimo pareiškimą iki kitų metų pabaigos? Ir būtų labai įdomu priminti taip pat, kad kai kurios priemonės, kurias suplanavo komisija savo veiksmų plane, buvo atliekamos ir atliekant kitas programas. Taigi būtent aptariant finansinį reglamentą, čia mes kalbame apie bendrus vidaus kontrolės arba vidaus audito principus. Ir čia pat norėčiau priminti iš pirmo žvilgsnio aiškius, aiškias deklaracijas kurios turėtų pateikti valstybės narės apie jų atitinkamose valstybėse narėse panaudotas ES lėšas. Ponas Levy iš Londono ekonomikos ir politinių mokslų mokyklos, kurį mes pakvietėme šios klausimus, kaip tik tai ir išaiškins tas sąlygas, pagal kurias buvo sukurtas ankstesnis veiksmų planas ir kodėl buvo priimtas toks planas. Taip pat mes turime uh, užimtumo generalinio direktorato atstovą uh, ir man būtų labai įdomu išgirsti, kokiu būdu uh, buvo pasiekti teigiami rezultatai užimtumo generaliniam direktorate. Šie klausimai apie integruotos vidaus kontrolės sistemą tik yra susijęs su diskusijomis dėl teigiamo, teigiamo patikinimo pareiškimo 2011 metams, dėl kurio buvo priimtas sprendimas praėjusią savaitę. Taigi parlamentas pateikia komisijai naujas gairias siekiant šios patikinimo, siekiant jo patikinimo pareiškimo. Ir galbūt šios naujos taisyklės suteiks galimybę pasiekti pažangos šioje srityje, tai būtent gauti teigiamą patikinimo pareiškimą. E, komisija, e, e, biudžeto generalinio direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas kaip tik kalbės apie komisijos tikslus ir užduotis Manau, kad komisija e, šiuo atveju yra pagrindinis veikėjas, kuris turi priimti pagrindinius sprendimus. Ir ar iš tiesų šitas teigiamas patikinimo pareiškimas vis dar yra pagrindinis komisijos tikslas. Ir ar šis tikslas yra realus ir pasiekiamas. Yra įvairių būdų, kaip galime e, pasiekti šio teigiamo rezultato. Atskiri, atskiri komisijos generaliniai direktoratai turi savo strategijas įvairius komisijos generaliniai direktoratai, tai yra Žemės ūkio regionų, mokslinių tyrimų, turi skirtingas strategijas ir gali pasiekti skirtingų rezultatų. Ar būtų galima tas strategijas suderinti? Būtų gautas teigiamas patikinimo pareiškimas, kuris būtų susijęs taip pat su komisijos generaliniu direktoratu veiklos veiksmingumu. Taip pat e, mūsų tema susijusi su audito rūmų atstovais ir aš tikiuosi, kad ponia Kajulait, Europos audito rūmų atstovė, pasakys porą žodžių ar reforma, kuri buvo pradėta vykdant šį metodą padėjo pasiekti teigiamą rezultatų ar nepadėjo. Na, yra, nėra praktiškai jokių įrodymų, kad e, būtų kažkoks ryšys tarp e, išlaidų ir nu, siekiamos naudos. Ir šiuo atveju mes turime siekti atitinkamo kompromiso. Tai būtent e, ar mes turime siekti tradicinio teigiamo patikinimo pareiškimo ir ar mes turime vis dėlto nustatyti tam tikras išlaidas, kurių mes negalime viršti Europos Sąjungoje. ir ar mes e, pasiektą pažangą galėsime įvertinti, nustatę pasiektą pažangą. Na, galiausiai e, ponas Žilmui, buvęs komisijos vidaus audito tarnybos e, vadovas, taip pat pasakys porą žodžių apie, apie tai, kaip mes galime ES piliečių pasitikėjimą atgauti nes e, institucijos kaip tik būtent turėtų pasirūpinti, kad ES mokesčio mokėtojų lėšos būtų tinkamiausiai panaudojamos. Ir šie klausimai būtent ir yra įdomiausi biudžeto kontrolės komitete. Bet to aš tikiuosi, kad e, mes galėsime atkreipti dėmesį į teigiamus teiginio pareiškimus, kurie buvo priimti valstybėse narėse, nes būtent tai yra viena iš problemų, su kuria mes susidurime biudžeto įvykdymų patvirtinimo procedūroje. Bent jau nuo to laiko, kai aš tapau Europos parlamento nare. Taip pat aš norėčiau paprašyti jūsų mm, atkreipti dėmesį į naujus veiklos būdus kaip mes galime suderinti įvairius metodus, kaip galime e, pagerinti biudžeto lėšų naudojimo e, veiksmingumą, kaip prie to gali prisidėti ir auditorumai ir galbūt, e, sakykime, tos naujos strategijos, tas suderinimas galės būti taikomas kaip gairės ateities veiklai. Ir Čia šiuo atveju galėsime atkreipdėmėsi ir žodžius. Atinkamų kolegų, kuris teigia, kad teigiamas patikinimo pareiškimas yra mūsų sėkmės tikslas. Bet kokiu atveju aš norėčiau padėkoti kolegams už pagalbą rengiant šį pranešimą. Aš tikiuosi, kad komitetas e, pritars mano pranešimui ir manau, kad mes padėsime pagrindą e, po Europos parlamento rinkimų e, vykdyti biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūras jau kitų būdų. Ačiū, panė pranešėja. Dabar persime prie pranešimų, kurias perskaitys e, ekspertai. Norėčiau paprašyti pirmiausia Brianą Grėjų, buvusio e, biudžeto generalinio direktorato e, generalinio direktorius pavaduotojo, kurį aš nuoširdžiai sveikinu, pasakyti porą žodžių apie, apie integruotą vidaus kontrolės sistemą. Galbūt galėtume apsiriboti 10 minučių. Thank you, Chair. Well, I'll try to stick to 10 minutes, but it is a long. Ačiū, ponė pirmininkė. Pabandysiu kalbėti 10 minučių tik tai, bet aišku, istorija yra ilga. Taip, aš buvau vidaus audito skyriaus generalinio direktorius pavaduotas, tačiau anksčiau buvau atsakingas už kontrolės sistemą, regioninę politiką ir man buvo pavesta parengti veiksmų planą, kuris įrengiamas šiandien. Uh, Taigi nemažai laiko skiriau savo karjeros metu šiems visiems klausimams. Taigi apie ką mes kalbame? Mes kalbame apie veiksmų planą. Veiksmų planą kam? E, komisija siekia teigiamo patikinimo pareiškimo tačiau audito rūmai e, visuomet pateikdavo neigiamą nuomonę apie pagrindinės sąskaitas, taigi komisija turi padaryti viską, ką gali, kad išspręstų šią problemą. Tačiau e, visuomet teismas, e, auditorumai sprendžia dėl sąskaitų, o ne pati komisija. Todėl komisija nusprendė parengti veiksmų planą dėl integruotos vidaus kontrolės sistemos. Kągi tai reiškia? Ar norima parodyti, kad esama kontrolės sistema yra pati tikimiausia, kad būtų galima sumažinti rizikos lygį. Taigi, kokiagi buvo problema? Auditorumai teigia, kad klaidų lygis yra pernelyg aukštas. Suinteresuotos šalis, įskaitant ir Europos parlamentą, teigia, kad komisija negali valdyti savo biudžeto išlaidų, Komisija tuo metu negalėjo pristatyti jokios įtikinančios istorijos. Ir e, tas klaidų lygis išliko didelis metams bėgant. E, audito rūmai patys pateikė e, klaidų lygį, nustatė klaidų lygį, tačiau jie nepaaiškino, kodėl tos klaidos atsirado ir nerekomendavo jokių korekcinių priemonių, kurių komisija turėtų imtis. E, taigi komisijai nebuvo paskirta jokių vaistų. Ir pačiai komisijai buvo gan sudėtinga tvarkyti su šia problema, nes komisija gali valdyti savo biudžetą, tačiau jos turimas biudžetas nėra didelis, visą likusią biudžeto dalį valdo valstybės narės, trečiosios šalis, jungtinių tautų institucijos, įvairios vykdomosios tarnybos, specializuotos agentūros, nacionalinės agentūros, visos jos leidžia uh, tas lėšas, kurias joms skiria komisija. Taigi e, komisija e, turi užtikrinti, kad e, klaidų lygis būtų pagrystas, nedidelis, tačiau komisija dirba ne viena, ji bendradarbiauja su visomis kitomis tarnybomis. Taigi, kas buvo nuspręsta padaryti 2005 metais? Buvo sutarta dėl bendro vieno audito Ir tame dokumente buvo nurodyti pagrindiniai tikslai - atitinkama kontrolės sistema, kuri sumažintų pažeidimų lygį ir sąnaudas. Komisija patvirtino e, veiksmų planą 2005 metų birželio viduryje ir pagrindiniai tikslai buvo rasti sutarimą tarp Europos parlamento tarybos ir audito rūmų, Buvo siekiama išsiaiškinti, kokia yra problema ir kaipgi ją išspręsti. Vėliau vyko diskusijos su taryba, buvo įsteigta darbo grupė ir buvo siekiama išsiaiškinti, kokia yra esminė problema ir kaip su ją susidoroti. Galiausiai buvo parengtas veiksmų planas, kuris buvo patvirtintas 2006 e, metais, jis buvo, buvo skirtas e, dviems metams, buvo parengtas ir poveikio e, pranešimas, kurį aš rekomenduoju peržiūrėti. Veiksmų plane buvo ne vienas tikslas. Vienas iš bendresnių tikslų buvo užtikrinti geresnės informacijos teikimą. Mes turėjome pareikšti, kad klaidų ir problemų yra ne pačiose sąskaitose, nes sąskaitose, sąskaitos pateikia tikrą ir teisingą vaizdą ir po 2006, iki 2008 metų nebuvo jokių sąlygų pateikiama tai atsitiko tik vėliau. Tačiau problema buvo tose prašymuose, kuriuos teikia e, gavėjai komisijai. Tokius prašymus tikriname ir žinoma, kad komisija tikrino e, tokius prašymus. Komisija atlikdavo auditus ir valstybėse narėse, kad įsitikintų, kad valstybės narės tinkamai dirba. Taigi kontrolės sistema buvo įdėkta. E, Buvo tam tikras toleruotinos klaidos lygis nustatytas, tačiau mažiau dėmesio buvo skiriama tarpiniams mokėjimams, daugiau dėmesio galutiniams mokėjimams. Mes siekime užtikrinti, kad galutinis rezultatas būtų teisingas ir buvo labai daug lėšų sugražinta. Maždaug 2 milijardai eurų buvo sugražinta. Ir čia kalba eina apie tas klaidas, kurios buvo, atliktos, kurios buvo padarytos anksčiau, bet iš esmės suma siekia 2 milijardus eurų kasmet. Galėčiau pateikti vieną pavyzdį, vieną kontrolės sistemą, kuri gerai veikia. Žemės ūkio srityje mes paėmėme ją kaip modelį, kaip pagrindą, e, kurį galėtų pritaikyti ir kitos tarnybos. E, pabandykime ja, tą modelį pritaikyti kitose srityse. Mes bandėme patobulinti kontrolės sistemą ir kitose išlaidos srityse. Ir mūsų tikslas e, buvo e, paimti tas dotacijas, kurias valdo valstybės narės, jungtinės tautos arba tarnybos. Ir mes norėjome užtikrinti atitinkamą kontrolės lygį ir norėjome išsiaiškinti klaidų lygį kiekvienoje schemoje norėjome išsiaiškinti, kurios pagalbos schemos kelia daugiausia problemų. Taip pat mes norėjome skirti dėmesio tiems e, prašytojams, kurių rizika yra didžiausia. Kiekvienas generalinis direktoratas turėjo tam tikrą programą, e, ją turėjo užpildyti kiekvienas e, direktoratas, patikinant, kad kontrolės sistemos bus laikomasi ir patikrinimai bus atliekami. Mes bandėme supaprastinti e, sistemą ir pateikti prašytojams supaprastintos informacijos ir, žinoma, nustatyti tam tikras nuobaudas ir paskirti administracinės sankcijas konkrečiais atvejais. Žinoma, kitas didelis tikslas buvo už pagerinti partnerystę su valstybėmis narėmis. Žemės ūkio bendradarbiavimas buvo geras, taigi kodėl nedėgus tokio gero bendradarbiavimo ir kitose srityse. Taigi mes labai daug dirbome struktūrinių fondų srityje, kad valstybės narės įdėktų geresnius audito standartus, atrangos metodologijas ir atliktų geresnius auditus. Taigi mes dirbome su daugybė žmonių, kurie yra atsakingi už lėšų paskirimą ir aš sakyčiau, kad šis darbas vis dar yra tobulinamas. Mes taip pat bandėme e, paskatinti e, tas institucijas kaip valstybių narių audito įstaigas skirti daugiau dėmesio lėšoms e, gaunamoms iš ES institucijų. Mes užmesgėme atitinkamą dialogą Ir kai kalbame apie integruotą vidaus kontrolės sistemą, visa tai atrodo maždaug taip, kaip piramidė. piramidė. Viskas prasideda nuo to, kas yra atsakingas už regioninės programas regionuose arba jungtinių tautų būstinėse. Tuomet valstybės narės turi savo pačių kontrolės sistemas, kurias taiko. Toliau kiekvienas generalinis direktoratas turi pasirūpinti, kad valstybės narės audituotų konkrečias biudžetinės sritis, kaip žemės ūkio, mokslinio tyrimų ir taip toliau ir taip toliau, tuomet Europos komisija turi prisimti savo atsakomybę už visų generalinių direktoratų atliktą darbą. Tokiu būdu audito rūmams yra pateikiamas solidus pagrindas, kad rūmai galėtų įvertinti šios kontrolės piramidės veiksmingumą. Ir galiausiai piramidės viršuje yra Europos parlamentas, e, kuris patvirtina biudžeto įvykdymo, įvykdymą. Galima turėti daug idėjų, tačiau visuomet reikia stebėti, kaip tos idėjos įgyvendinamos. Todėl mes skatiname kiekvieną generalinį direktoratą savo metinėje veiklos ataskaitoje apibūdinti, kas yra daroma, kad vidaus, audito, vidaus kontrolės sistema yra dėgiama. Taigi jie turi tiksliai apibūdinti klaidų lygį, ir jeigu kažkas vyksta ne pagal planą, kokiu priemoniu imamasi toms klaidoms ištaisyti ir tuomet generaliniai direktoratai turi teikti kiekvien e, savo pačių metinį patikinimo pareiškimą. Kaip matome, daugybėje sričių mums pavyko pasiekti sėkmės, tačiau struktūriniai fondai kelia daugiausia problemų. Mes su valstybėmis narėmis palaikome dialogą, tačiau valstybės narės nėra pasirengusios prisimti visišką politinę atsakomybę rengiant nacionalinius patikinimo pareiškimus. Nėra ES lygių nustatyta sankcijų tiems paramos gavėjams, kurie reikalauja pernelyg didelių sumų nėra didelio susidomėjimo sankcijomis, yra daug klaidų pastebėta taikant viešojo pirkimo taisyklės. Ir nėra bendrų nustatytų taisyklių. Mes dirbame daugiausia su auditoriais, o ne su kontrolės sistemos atstovais. Taigi, ar visa tai yra sėkminga? Taip, lyginant su 2005 metais mes padarėme nemažai. 2011 metų ataskaitoje yra sakoma, kad 95 procentuose išlaidų nėra klaidų. E, komisijos tarnybos žino, kokios yra problemos ir imasi priemonių. Audito rūmai E, patys skaidriau pristato problemas. Aš manau, kad suinteresuotos šalis kur kas geriau supranta, kokios yra problemos ir kas gali būti padaryta. Ir kontrolės sistema yra kur kas veiksmingesnė. Kodėl iki šiol nebuvo pateiktas teigiamas patikinimo pareiškimas? Žinoma, kad dar reikia ne vienerių metų, kad taip atsitiktų. Mes kalbame apie įvairius programavimo laikotarpius. Ir reikia, aišku, nemažai laiko, kad pasikeistų pati kultūra valstybėse narėse. Ir aišku, niekas negali garantuoti, kad klaidų lygis numaž, nukris iki mažiau 2 procentų, nes tai aišku ir kainuoja labai daug. Žinoma, komisija gali pademonstruoti, kad ji labai stengiasi, ji yra pateikusi tam tikrų elementų, tam tikrų priemonių apie toleruotinus klaidų lygius. Ir Paskutinė mintis yra susijusi su finansų valdymu, su klaidų lygiu ir su bendru pagalbos efektyvumu, kurio negalima pamiršti. Pirmininkas, ačiū. Jums, taip aš suprantu, kad labai sunku yra taip trumpai ir glaustai pristatyti visus pastebėjimus. Mes esame pakvietę ne vieną ekspertą, todėl dabar aš norėčiau suteikti žodį kitiems svečiams pasisakyti, taigi profesoriui Levi ir kitiems. Mes pasitengsime rasti jums vietos, prisijungti prie jūsų ir norėčiau paprašyti pono Grei pasikeisti vietomis tik tuo metu, kol bus daromas pranešimas. Gal jūs prisėskite prie sekretoriato. Aš norėčiau dabar suteikti Jums žodį, kad pristatytumėte savo pranešimą. Nežinau, ar galėtumėte pasidalinti tarpusavėje tas 15 minučių, kurios jums skirtos pirmasis, turbūt, ponas Levi pradės. Ačiū už kvietimą į šį klausimą. Esame akademijos sluoksnio atstovai, todėl mes dabar pamėginsime pasidalinti su jumis savo tyrimų išvadomis. Pirmiausia, dėl vidaus integruotos kontrolės sistemos. Sutisime kitus klausimus, kurie svarstami užimtumo generalinėme direktorite komisijoje, tačiau mes nesame politikai, esame tik tai mokslininkai, liekantis tyrimus ir mūsų tyrimai remiasi 2007-2008 metų įvairių apklausų rezultatais ir kitais šaltiniais, kuris naudojamės iki 2012 metų profesorių Bazlį ir aš kalbėsime, arba galėtume kalbėti apie teorinius modelius, tačiau tam prireiktų poros dienų ir nežinau, nesu tikras, ar esate tam pasirengę. Taigi norėčiau pakalbėti apie mūsų tyrimų kontekstą ir apie pastebėjimus, kurie mums savo įdomus gairių pranešime parengtame 2011 metais. Ar E, ten buvo e, galima žvelgti tam tikrų pribojimų. Jeigu prisimintume pirmosios Baroso komisijos e, užsibrėžtus tikslus, tai buvo siekiama iki 2009 metų užsitikrinti teigiamą patikinimo pareiškimą, tačiau išlaidų pusė prie šio tikslo netgi nėra priartėtum. Gairio pranešime teigiama, kad pas, per pastarosius porą metų klaidų skaičius netgi padidėjo užuot sumažėjęs ir tai kelia nerimą. Tikiausiai dauguma jūsų prisimins, kad e, pirminė problema e, susijusi su teigiamo patikinimo pareiškimu ir vieningu audito modeliu buvo paminėta taip pat ir 2004 m. spalio mėnesį Europos parlamento atitinkamų dokumentų. Komisijos narys Kalasas tuo metu buvo atsakingas už šios klausimus, nepaisant to, kad jis jo galiojimo sritis buvo susijusi su katastrofų, gamtinių nelaimių padarinių valdymu. 2005 metais atlikus auditorumo auditą ir vidaus auditų, auditus buvo padarytos tam tikros, patvirtos tam tikros išvados ir buvo parengtas kelio gairių planas siekiant užsitikrinti teigiamą DAS ir integruotą vidaus kontrolės sistemą sukurti. Tuo metu mes nustatėme nuo 2005 sausio iki kelio gairių plano patvirtinimo 2006 sausio mėnesį kelis svarbiausius aspektus ir pirmasis buvo e, susijęs su būtinybė atsisakyti pirmiejo tikslo stikrinti teigiamą DAS 2009 metais ir pakeisti šį siekį integruotos vidaus kontrolės sistemos sukūrimu. Taip pat e, antras aspektas, kurį konstatavome susijęs su nacionaliniu patikinimo pareiškimu netinkamumu bei netinkama auditavimo metodologija, kurią pasirinkusi buvo komisija. Galiausiai sutarėme dėl būtinybės patvirtinti e, komisijos tarnybose bendras e, kontrolės sistemos supaprastinimo taisyklės. Kol kas dar šie tikslai nėra pasiekti, tačiau yra tikimybė, kad jie bus pasiekti vėliau. Kalbant apie gairio pranešimą, tai mes galime pacituoti kai kurios šio pranešimo teiginius, kuriuose yra patvirtinami tie anksčiau minėti nepasiekti rezultatai arba netinkami rezultatai atskirose srityse, kalbama apie būtinybę padidinti pridamą vertę, suderinti įvairias dabar taikomas skirtingas metodologijas, kurios yra naudojamos žemės ūkio ir sanglaudos fondų, žemės ūkio srityje bei panaudoja sanglaudos fondų lėšas, neturėtume nustepti, kad atsižvelgiant į tai, kad suinteresuotų šalių yra labai daug ir komisija, komisijos atskiros tarnybos, parlamentas, valstybės narės, niekas praktiškai nėra suinteresuotas tuo teigiamu DAS ir visos suinteresuotos šalis siekia kažkokių tai rezultatų šią iniciatyvą pristatant dėl integruotos vidaus kontrolės sistemos, tačiau nelabai žinojo, ko iš tikrųjų siekia. Komisijos atveju, nepaisant tų nustatytų trūkumų, komisijos pareigūnai labai kūrybingai veikia pasitelkdami įvairias teisinės priemonės ir buvo sukurtos e, naujos e, organizacinės struktūros, e, vykdant Kinoko ir Prodi reformas, siekiant, kad darbo atvarkės punktai būtų įgyvendinti kuo greičiau. Reikėjo atlikti nemažai darbų atskiriuose komisijos generaliniuose direktoratuose, tačiau komisijos sugebėjimas daryti poveikį valstybėms narėms ir jos veikiančiams agentūroms buvo pakankamai ribotas. Ribotas, tačiau ne visiškai e, nejuntamas ir e, vertinant pagal tai, kaip gairio pranešime yra kritikuojami atskiri komisijos direktoratai, Vis tik tai galime konstatuoti, kad e, Europos socialinio fondo lėšas naudojant klaidų skaičius yra pakankamai žemas, 2,2 procento ir e, siekia tą nustatytą, beveik, beveik neviršėtą nustatytos lenkščio. Ir e, audito rūmai taip pat darė tinkamą spaudimą atskiriems komisijos generaliniams direktoratams, kad čia pagerintų savo veiklą kontroliuojant um, ES lėšų panaudojimą. Taip pat uh, buvo suteikti nauji galiojimai uh, užimtumo ir um, regionų generaliniams direktoratams, siekiant, kad uh, valstybių narių ES, e, agentūros naudojančios ES lėšas, tinkamiau jos naudotų ir jų veikla būtų geriau kontroliuojama. Buvo patvirtintas atitinkamas ataskaitų teikimo režimas. bei e, pagerintas vidaus pagerinti vidaus audito pajėgumai. atskiriant atitinkamas auditavimo ir vertinimo funkcijas. Po to buvo netgi patvirtinti nauji veiksmų planai, pasirinkti nauji e, formatai ir netgi e, patvirtinti nauji klaidų lygio apibrėžimai Kodėl buvo pasirinktas užimtumo generalinis direktoratas? Remiantis surinktais įrodymais buvo pasiūlyta pasirinkti tam tikrą grupę, kuri mane, kad e, kurios norė mane, kad e, yra specialiai užsipuldinėjami ir buvo sukurtas tam tikras baimės klimatas, baimės aplinka. Tačiau nepasiant to buvo nuspręsta ieškoti galimų ir gyvendinamų sprendimų, kurie atitiktų galiojančias e, komisijoje biurokratinės normas ir kurias pastokus būtų galima priversti valstybės narės atsakyti už tą per didelį kalbų lygį. Nauja generalinio direktorato vadovybė 2007 metais galbūt taip pat e, prisidėjo prie to, kad e, darbų apimtis padidėjo ir buvo nuspręsta imtis atinkamų priemonių. Komisija pat siekia pagerinti vidaus auditą pasitelkusi kovos su sukčiavimu tarnybą, tai agentūrą, tai yra OLAFą. Tačiau e, užimtumo generalinis direktoratas e, pasirinko netinkamą metodiką. Ir atsižvelgiant į tai, kad e, užimtumo generalinio direktorato pozicija buvo pakankamai sudėtinga. E, tai reikėjo ieškoti išėties iš susidariusios e, padėties ir buvo e, pasirinkta nauja priemonė, tai yra grasinimas sustabdyti mokėjimus valstybėms narėms, nustačius per didelį klaidų skaičių, pasitelktas naujas e, sankcijų režimas ir reikėjo jį nustatyti, nes buvo skundžiamasi, kad iš valstybių narių pusės, kad yra tikslingai orientuojamasi kontroliuojant į atskirius projektus ir programas, e, tačiau buvo patvirtintas reikalavimas e, atitikti nustatytus kriterijus e, mokėjimo agentūroms, priešingų atveju joms būtų nutraukiamas pinigų, sustabdomas pinigų mokėjimas. Naujas e, klaidų apimčių apibrėžimų patvirtinimas taip pat yra nemažos apimties darbas, kurį dar reikės komisijai nuveikti. E, galbūt keletą žodžių norėčiau e, tarti apie e, šių naujų klaidų lygio apibrėžimo poveikį dabar, įgalia, dabar įgyvendinamiems projektams, nes kiltų grėsmė finansavimo sustabdymui. Turint omenyje, kad kol kas anglos politikos rytyje tik tai 20 procentų lėšų patvirtintų 9 metais um, buvo įsisavinta ir šiuo metu tampa vis sudėtingiau užtikrinti finansavimą atitinkamos programos ir projektams. Todėl kyla grėsmė programų finansavimui ir tą kainą galbūt reikėtų mokėti už uh, vienodų, vienodų taisyklių uh, taikymą arba integruotos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą. Apie tai kalbama ir gairių pranešime, kur e, minimas atitinkamas rezultatų auditas. Taigi, prieš kalbėdami apie tai, kaip reikėtų įvertinti programų vykdymo efektingumą, reikia rasti atsakymą į kitą daug svarbesnį klausimą, kas yra svarbiau, ar geresni rezultatai, ar e, geresnis taisyklių laikymasis. Trade. Mes susidarėme su problema, kad 18.30 mes turėsime nutraukti e, posėdį. Tai reiškia, kad jeigu mes norime suteikti visiems ekspertams žodį, tada norėčiau paprašyti, kad e, visi kalbėtumėte kuo trumpiau. 15 minučių, o dabar jūs kalbėjote daugiau negu 15 minučių. O mes pradėjome 16.30. Na, bet išteiksiu jums žodį. Aš manau, kad bet kokiu atveju e, galėsime pasikeisti diskusijose keliomis mintimis. Aš tik tai kelias dalykus pasakysiu. Taigi programoje pasakyta, kad viena kad e, ar sakykime, jeigu nepasieksime teigiamų patikinimo pareiškimų, tai reiškia, kad veiksmų planas nepasiteisinama. Na, bet kokiu atveju atsakymas būtų uh, uh, ne. Nors galima sakyti ir įvairiais būdais. Bet kokiu atveju e, aš atsakau taip todėl, kad uh, šitą integruotą vidaus kontrolę uh, nebuvo vykdoma būtent siekiančio tikslo. Jeigu uh, iš tikrųjų tai buvo tik tai paskatinimas e, šitas siekis teigiamo e, patikinimo pareiškimo, kad būtų taikoma tokia kontrolės sistema. Ir bet, bet, kokia atveju, bet kokia atveju komisija turėtų prisimti atsakomybę, kaip jinai valdys tas lėšas ir tas programas, kurios yra as, e, skirtos klaidų sumažinimui. Bet, bet Bet bet kokiu atveju mes e, e, tai sumažintume reikšmę šitos integruotos vidaus kontrolės sistemos, jeigu sakytume, kad jinai skirta yra tik tai teigiamo patikinimo pareiškimo gavimui. Dar kitas dalykas, ar iš tikrųjų buvo blogai parengta ši programa. E, dviem aspektais galėtų norėčiau sakyti šitą klausimą. Kaip Jūs matote? tikslai ir strategija, tai šitos e, finansų kontrolės, kurią atlieka audito rūmai, e, buvo padidinta e, vis, visa, visų pertvarkymų šitos kontrolės ir apskaičiavimo sistemos. Na, bet kokiu atveju kyla klausimas, ar pats šitas pati, patikinimo pareiškimas yra tinkamai parengtas. Ar tai yra tinkamiausias tikslas, ar, juo, ar jom reikėtų siekti politiką. Pranešėjas taip pat iškėlė klausimą, ar iš tiesų e, sistema yra tinkamai gyveninama. Aš manau, kad e, profesorius Lyvi e, jau pasakė, kad taip. Na, buvo veiksmingai įgyventi šitą sistemą, nes būtent tai buvo skirtingam tikslui skirta sistema. Tačiau kaip mes e, Londono ekonomikos mokykloje naudojame e, šį metodą, e, kaip mes nusprendžiame, ar buvo sėkminga programa arba sistema, tai mes žiūrime į jos sandarą, jos sudėti. Ir manome, kad tai yra tikrai naujovė, kuri naudojama praktinėme komisijos darbe. Tai būtent tai yra integruota vidaus kontrolės sistema ir ji turėtų veikti komisijos viduje. čia kalbant apie Europos socialinį fondą, turime pasakyti, kad e, klausimas yra, ar mes galime pakeisti koncepciją, veiksmingai pakeisti koncepciją, e, pavyzdžiui, rengdami septynių metų programą. Ar mes tą programą galėtume kontroliuoti kasmet? Taigi tai buvo tas didysis žingsnis, kur buvo žengtas kontrolės srityje. Yra konkrečios e, procedūros, uh, Tai tam tikri metodai, kaip mes galime perėti prie tos naujosios kontrolės sistemos, kuri būtų daug tankiau taikoma. Ačiū, Rodžeriai, ačiū, Maiklai, už jūsų pranešimą. Dabar norėčiau a, suteikti progą parlamento nariams užduoti trumpus klausimus. Pranešėja, prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš norėčiau išbraukti kelis e, klausimus, kurias buvau pasirengusi. Tačiau bet kokiu atveju yra dar likusių klausimų, kurie neatsakyti. Tai būtent susiję. Jie yra su struktūriniais fondais. Aš apibendrinsiu klausimus, kad greičiau būtų jos atsakoma ir kad būtų paprasčiau svečiams. Na, viena iš problemų yra, kad trūksta sankcijų. Pavyzdžiui, kaip e, viešųjų pirkimų konkursai vykdomi Tai yra nuo 2007 iki 2013 programavimo laikotarpiu e, gal yra pasiekta atitinkama pažangos. Tačiau 2012 metų patikimo, patikinimo pareiškimas nėra teigiamas. Taigi, ar jūs esate optimistas, kalbėdamas apie tas peržiūrėtas, persvarstytas taisyklės, ar jos iš tiesų padės siekti pažangos ir pasiekti mūsų tikslo ir e, ką mes galime numatyti E, kitoje finansinėje programoje 2014-2020 metų. Jūs pasakėte, kad yra atitinkami nesutarimai tarp audito rūmų ir kitų institucijų. Audito rūmai mano, e, kad e, klaidos gali būti, klaidų turi būti vengiama arba e, greitai jos turi būti ištaisomas, o komisija mano, kad tas klaidas galima koreguoti vėliau. Pavyzdžiui, jeigu e, išmokos yra skirtos be pagrindo ir jas galima vėliau susigražinti. Apskritai teigiama, kad e, šitas siekis taupyti gali taip pat prisidėti prie to, kad būtų e, suteiktas teigiamas patikinimo pareiškimas. Taigi, ar jūs manote, ar įmanoma uh, gauti tokį teigiamą patikinimo pareiškimą? Ar, ar šiame kontekste tai yra neįmanoma? Jeigu taip, tai įmanoma, tada kokios esamos institucijos turėtų keisti savo strategiją arba savo veiksmus, tai komisija ar auditorumai, tai būtent kuri institucija. Manau, kad tai yra, mano nuomonė, e, tikrai svarbus klausimas, į kurį reikia atsakyti. Kitas klausimas. Ką jūs manote apie valstybių narių veiklą? Kągi jos turėtų nuveikti, kad būtų užtikrinta, kad lėšos panaudojamos tikslingai ir veiksmingai? Na, kitų klausimų nėra, matau, e, tai galbūt atsakykite į šios klausimus. Kas pradės, panas Grėjus ar jūs? Na, iš tiesų, e, galbūt e, iš e, užimtumo generalinio direktorato kolegos galėtų atsakyti šį klausimą, tačiau bet kokiu atveju, kaip mes galime pasiekti tą mažą klaidų skaičių? Reikia iš esmės atkreipti dėmesį tuos žmonės, kurie gyvendina įvairius sprendimus, tai patį žemutinį lygmenį. Tai reikia, kad jie suprastų, kad klaidų išvengimas arba jų aptikimas yra vienas iš prioritetų Nes komisija gali dirbti tik tai aukščiausiame lygyje. Jis gali tik tai stebėti, kad e, valstybių narių auditoriai stebėtų, kad sistema veiktų ir kad būtų vykdomi atitinkami būklės patikrinimai. Taigi, kiekviena institucija, kuri įgyvendina e, šitą lėšų panaudojimą, turi būti pasiruošusi atlikti tokią vidinę kontrolę. Taigi, o ką komisija turi daryti, tai e, turi užtikrinti, kad jeigu nustatytos klaidos, tada valstybės narės imtųsi atinkamų prievalių ištaisyti toms klaidoms. O jeigu valstybės narės e, tų klaidų neištaiso, tada komisija įmasi priemonių, tai reiškia nutraukia e, arba sustabdo pagalbos teikimą, kol nėra įmamasi e, atitinkamų priemonių. Arba susigražina tas e, išmokas. Tik žinoma, sudėtingas rytis čia bet kokiu atveju. Bet e, visus šios klausimus, žinoma, turi spręsti ir institucijos, ir žmonės ant dirbantis. Taip. Dabar, ponė Lėvės, tiksiu žodį. Aš manau, kad iš tiesų valstybių narių veiksmingas darbas yra svarbiausia. Ir aš manau, kad jeigu jos daro klaidų ir jeigu netinkamai atlieka savo veiklą, tai bet kokiu atveju nereikia jiems skirti lėšų. Ir tai parodo ir užimtumo generalinio direktorato pavyzdys. Tačiau problema yra ta, kad e, e, įgyvenimo programos e, vėluos ir kitų tikslų bus nepasiekta, jeigu tos lėšos bus nutrauktos. Na, to, į tos programos paprastai yra e, taikomos e, ekonominiai situacijai pagerinti atitinkamuose regionuose. Todėl labai sudėtinga priimti sprendimą šitokioje situacijoje. Na, bet kokią atveju mes norime atitinkamo patikinimo pareiškimo, norime teigiamą rezultato ir norime, kad lėšas būtų panaudotos veiksmingai. Ar mes norime supaprastinti programas, kad jūs būtų taikomos veiksmingiau, nes nėra tokių daug galimybių toms gyvenimo institucijoms imtis atinkamų priemonių, kad, kad būtų, sakykime, ta kontrolė netokia griežta arba kad programas būtų netokia, netokia sudėtingas. Kiek aš žinau, bet 30, 30 metų mm, dirba struktūriniai fondai šioje srityje ir bet kokiu atveju a, tikrai situacija nepagerės taip jau greitai. Prašau, jūs Taigi, e, klausimas buvo, ar įmanoma pasiekti šitą teigiamo patikinimo pareiškimo. Na, aš nežinau, ar tai yra tinkamiausias klausimas. Man atrodo, kad tai yra sritis, kur e, reikia atlikti tinkamą įvertinimą administracinio programų. Tai yra svarbiausia. Aš manau, kad toks įvertinimas e, būtų susijęs su pagrindiniu klausimu. Galbūt, e, kaip jau paaiškinta, jūs galėtumėt paklausti, e, iš kur atsirado šitas dviejų procentų slengstis? Na, geras klausimas. Jeigu mes, jeigu mes e, suteiksime Jeigu mes kalbėtume apie atitinkamą konkretų statusą, tai jūs galvotumėte, tai jūs paklausimėte, iš kur atsirado tas statusas, kaip jis buvo sukurtas. Na, bet kokiu atveju e, praktiškai įrodyta, kad šitas 2 procentų slinksas yra tikrai patvirtintas ir tikrai veiksmingas. Ir Jeigu, e, jeigu mes norėtume atskirti, sakykime, šitą sąskaitų pateikimą ir e, pristatymą ir tarp e, audito reguliarumo ir jo atlikimo, tada iš tikrųjų čia yra du skirtingi dalykai. Mes visų pirma, čia turime remtis Mastrichto starties sutartyje numatytais principais. Taigi, taigi kodėl šitas slengstis e, yra toks e, svarbus, tas 2 procentų? Na, e, galbūt, sakykime, šitą mm, tai tą siekį teigiamo patikimo pareiškimo galėtume susijęti, sakykime, su, su nuliniu klaidų skaičiumi arba nuliniu slengščiu bet kokiu atveju būtų sudėtinga kitoms institucijoms įstraukti į šio tikslo siekimą. Kaip aš jau anksčiau sakiau, komisija veikia tokiu būdu, kad padidintų audito rūmų siekinus tikslus šioje srityje. Tai vadinasi, tokia, tokia tas sluoksninė praktika buvo taikoma Ir mm, čia būtent tai, tai taip ir atsakymą klausimą, ar kiekvienai programai taikomas šitas 2 e, procentų e, slengsnis čia, ypač kalbant apie komisijos uh, išlaidas. Taigi, aš manau, kad uh, mes uh, vis toliau skverbėmės į šią temą, galbūt kils vis naujų klausimų. Dabar perdame prie tolesnių darbo atrakės punktų. Ir galbūt jūs galėsite dalyvauti ir šioje diskusijoje, bet e, nu, dabar norėčiau suteikti e, ponui Matvedui Karafui, jisai yra biudžeto generalinio direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas. Sveiki, e, ponai Karafai. Galbūt kils ir, ir jums klausimų šventasis gralis, vadinasi, jo pranešimas ar patikinimo, ar patikinimo pareiškimas be išlygų vis dar yra realus siekinys. Na, tie, kurie nagrinėja mitologiją, žino, kad šventasis gralis nebuvo surastas, tačiau mes tikimės, kad rasime bent jau praktišką sprendimą šioms problemoms. ir kad e, Šventasis Gralis nebus vis dėlto simbolis mūsų nepavykusiai programai. O vėliau kalbės e, Europos audito rūmų atstovė Kerstai Kalvinai, e, ponė Krafai. Jums dabar žodis ir pasistengkite kalbėti nedaugiau ne, ne kaip 10 minučių. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pristatyti komisijos poziciją, komisijos strategiją dėl teigiamo patikinimo pareiškimo Taip pat norėčiau padėkoti Jums už tokio pavadinimo parinkimą - Šventasis Gralis. Nes tai labai aiškiai parodo, kad mes kalbame apie kažką, ko pasiekti, ką surasti yra labai sunku ir net jeigu tu tą šventąjį gralį gauni, tu gali labai greitai jį tiesiog prarasti. Mes turėtume pažiūrėti į daugybę metų, per kuriuos mes ieškojame šventojo gralio. Jau 18 metų mes norime, kad būtų pateiktas besalginis patikinimo pareiškimas ir daug kas jau tampa nekantrus, bet ar tai yra realu? Aš pasistengsiu pateikti atsakymą į šį klausimą. Savo pranešime aš norėčiau pristatyti esamą padėtį. Prieš mane kalbėjusieji jau šiek tiek pristatė situaciją. Po to aš norėčiau paaiškinti jums, kasgi neveikia šioje sistemoje ir ką būtų galima padaryti. Laiko, aišku, nėra daug, todėl negalėsiu aptarti visų šių sudėtingų su DAS susijusių klausimų, todėl suteiksiu dėmesį į pagrindinius esminius klausimus, kurie yra svarbiausi. Ir aš sutelksiu dėmesį į pasidalijamąjį valdymą, kuris yra integruotos vidaus kontrolės sistemos aspektas. Ir aš, žinoma, nekartosiu to, ko sakė Brianas, Michaelas ir Rodžeris. Aš pritariu daugam, kas jau buvo pasakyta iki šiol. Pirmiausia, ar integruota vidaus kontrolės sistema yra sėkminga ir veikia sėkmingai? Taip, turiu pasakyti, kad taip ir aš galiu jums tą įrodyti pasitelkdamas informaciją iš dokumentų, kuriuos paminėjo Brianas. Aš savo pristatymę naudoju informaciją iš metinių veiklos ataskaitų, kurios pasirašo komisijos generalinių direktoratų vadovai. Aš taip pat remiuosi sintezės ataskaitą, kurią tvirtina komisija politinių lygių. Ir aš taip pat remiuosi ataskaitomis, kurias tvirtina komisijos apskaitos tarnyba ir kurias vėliau analizuoja komisija. Taigi labai aiškus atsakymas jau buvo pateiktas, kalbant apie politinius tikslus. Politinis tikslas yra pateikti teigiamą patikinimo pareiškimą. GAIR pranešime yra daug rekomendacijų pateikiama. E, taryba yra pateikusi rekomendacijas ir komisija teigia, kad ji yra įsipareigojusi siekti to tikslo ir sieks to, kai bus varstomas 11 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas. Tačiau yra šiokių tokių niuansų, kuriuos dėlėtų pasvarstyti. Tarkime, sanglaudos lėšos. Komisaras labai aiškiai pasakė, kad mes pasieksime numatytą klaidų lygį mažesnį negu 2 procentų, kai programos bus baigtos ir kai korekciniai mechanizmai bus pritaikyti tam, kad būtų pasiekta rezultato. Pone Gegin Kun taip pat yra pasakiusi, kad greičiausiai bus sunku užsitikrinti likutinį klaidų lygį žemesnį negu 2 procentų. Todėl, kad su tuo yra susijusios sąnaudos ir galiausiai galima būtų teikti, kad tokiu atveju niekas nebe prašys ES lėšų, nes per nelik daug dėmesio bus skiriama atitikčiai ir netiek daug dėmesio bus skirta veiklos rezultatams pasiekti. Taigi kokia yra padėtis šiandien? Labai trumpai apie sąskaitas. Brianas apie tai jau kalbėjo. Teigiama ataskaita nuo 2007 metų tai nebuvo tik sėkmės atvejs, taip buvo dėl to, kad mes įvykdėme visą reformų paketą, kuris buvo pavadintas sąskaitų modernizavimas. Mes siekiame atremti iššūkius ir mes norime užtikrinti, kad biudžeto tvirtinimo institucijos e, veiktų pagal grinųjų pinigų principus. Tai net ir šioje srityje yra šiokių tokių rizikos elementų E, dabar ES sąskaitų pagrindinės operacijos, jų teisėtumas ir tvarkingumas. Vėlgi vaizdas yra įvairus, kalbant apie DAS ir DAS šventai gralį. Tai čia reikia pasakyti, kad patį patikinimo pareiškimą sudaro skirtingi elementai. Pavyzdžiui, kalbant apie įplaukas, nuomonė yra teigiama, besąlyginė. Klaidų lygis per pastarąjį, pastarojoje metinėje ataskaitoje buvo žemesnis už nustatytą reikšmingumo slengsti. Kai dėl įsipareigojimų viskas taip pat yra gerai. Audito rūmai pareiškia, kad įsipareigojimai yra teisėti ir tvarkingi e, visais reikšmingais atžvilgiais. Mes turime pripažinti, kad problemų esama mokėjimų lygyje. Per pastarąjį biudžeto įvykdymo patvirtinimą buvo nustatyta, kad klaidų lygis yra 3,9 procentai, tokiu būdu yra viršijamas nustatytas reikšmingumo slengstis. O dabar aš norėčiau pakalbėti apie priežastis ir apie tai, ką būtų galima padaryti, norint pagerinti padėtį. Galima paimti žemės ūkį kaip didžiausią išlaidų kategoriją. Jeigu pasiklausytume valstybių narių, jos pareikštų, kad jos rado šventąją gralį ir jų deklaruojamas klaidų lygis yra žemesnis negu 2 e, procentai. Pirmasis ramsis 0,55 procentai, dėl antro ramščio valstybės narės teigia, kad klaidų lygis yra 1,89 procentai. Bet ar tai iš tiesų yra taip? Komisija yra atlikusi savo vertinimą, įvertino situaciją remdamasi savo atliktų darbo taip pat atsižvelgia ir į rūm, audito rūmų atliktą darbą. Ir pareiškia, kad skaičiais negalima pasitikėti, nes yra pernelik daug trūkumų, pernelik daug problemų. Komisija bandė e, pritaikyti vieną bendrą išmoką e, prie 25 procentų klaidų lygio. Taigi pirmasis ramstas klaidų lygis yra žemesnis negu reikšmingumas lenksnis, 0,5 procentai. O antrasis ramstis mes jau viršėjame reikšmingumos lenkstį, o tai rodo, kad egzistuoja problema. Mes galime palyginti šiuos skaičius su audito rūmų turimais skaičiais. Audito rūmai teigia, kad pirmasis ramstis 2,9 procentai, antrasis ramstis 7,7 procentai. Komisija turi pripažinti ir jūs pastebėsite, kad situacija yra pagerėjusi Žemės ūkio generalinio direktorato metinėje ataskaitoje. Taigi šios politikos srities bendras vertinimas nėra pakankamai geras. Mums reikia gauti detalesnės informacijos iš skirtingų mokėjimo institucijų, sertifikuojančių agentūrų ir taip toliau. Taigi mums reikia taikyti visai kitokį metodą žemės ūkio e, srityje, lyginant e, šią sritį su sanglaudos fondo lėšomis. Aš pradėsiu dabar nuo Europos regionės plėtros fondo. Regionų generalinis direktoratas e, renka savo duomenis, statistinius duomenis iš valstybių narių, iš audito institucijų. Ir šie skaičiai buvo pateikti 256 veiklos programos valstybės narės teigia, kad klaidų lygis yra žemesnis nei 2 procentai, 69 programoms tas klaidų lygis siekia nuo 2 iki 5 procentų, o penk, kalbant apie 15 veiklos programų, klaidų lygis yra aukštesnis negu 5 procentai. Taigi bendrai, įmant, mes matome, kad reikšmingumas lengstis nėra viršiemus. Taigi regionų generalinis direktoratas išanalizavo veiklos programas, surinko visą turimą informaciją ir pateikė tokius duomenis. 35 klaidos lygiai yra nepatikimi, 64 turi būti perskaičiuoti. Taigi, kai kurios programos, kai kuriuose programuose buvo pastebėta aukštesnis klaidų lygis lygis 25, o veiklos programuose tas lygis siekia 10 procentų. E, taip pat buvo 10 tokių programų, kur klaidų lygis siekia net 25 procentus. Taigi, kalbant trumpai, bendras rezultatas komisijos lygių yra toks, kad tas lygis siekia nuo 3,1 iki 6,8 procentų. Ir jis labai panašus į auditorumų pateikiamus duomenis. Auditorumai teigia, kad klaidų lygis yra maždaug nuo 3 procentų iki 9 procentų ir labiausiai tikėtina klaidų lygis yra 6 procentai. Dabar labai trumpai pažvelkime į Europos socialinį fondą. Prieš mane kalbėjusieji jau E, kalbėjo apie užimtumo generalinį direktoratą ir gyrė jo darbą. Generalinis direktoratas pritaikė panašų metodą kaip regioninis generalinis direktoratas. Valstybės narės pranešė 117 e, e, klaidų. Veiklos programos 75 yra primtinos, 20 buvo pakeista, o 22 yra laikomos kaip nepatikimos arba apie jas nebuvo pranešta. Taigi, kokios yra problemos? Labai trumpai. Kol kas bendras vienas auditas kaip metodas neveikia, todėl kad nėra vidaus kontrolės sistemos, ne dėl to, kad nėra vienos vidaus kontrolės sistemos bet dėl to, kad vienas auditorius negali pasikliauti žemesnio audito ligmens rezultatais. Valstybės narės praneša apie rezultatus, kurių komisija negali priimti, tų rezultatų negali priimti ir auditorumai. Tai čia kažkas iš ties yra negerai. O kitas dalykas yra susijęs su priežiūros ir kontrolės sistemomis, kurios yra tik iš dalies veiksmingos. Tokį vertinimą pateikia audito rūmai, remdamiesi nustatytų klaidų lygiu. Vyko diskusija, ar nereikėtų panalizuoti, ar DAS iš vis yra prasminga, bet e, patikinimo pareiškimas yra numatytas sutartyje ir pagal sutartį audito rūmai turi pateikti nuomonę dėl teisėtumo ir tvarkingumo ir norint įvertinti, ar sąskaitos yra tvarkingos ir teisėtos, reikia žinoti, labiausiai tikėtina klaidų lygį. Taigi, kaip galime išspręsti esamas problemas? Pirmiausia, reikia sustiprinti priežiūros ir kontrolės sistemas. 90 procentų visų klaidų yra nustatoma ne komisijos. Kitai žodžiai tariant, jos yra fiksuojamos galutinio gavėjo lygyje. Brianas labai aiškiai pasakė, kad svarbiausia yra užtikrinti pirmojo lygio kontrolės sistemas valstybėse narėse. Būtent ta pirminio lygio kontrolė turi ištaisyti, atrasti ir taisyti tokias klaidas. Europos regionos plėtros fondas 62 e, procentai klaidų galėjo būti auditorumų nuomonė nustatyti ir pastebėti valstybėse narėse. Taigi svarbiausia yra užtikrinti rodiklių ir statistinės informacijos patikimumą. Tai yra pagrindinė sąlyga norint, kad bendras vienas auditas veiktų tinkamai. Taigi jeigu negalime tinkamai diagnozuoti lygos, tai negalime pateikti ir tinkamų vaistų siekiant pagerinti sisteminį darbą. Antras dalykas yra supaprastinimas. Kaip žinia, komisija 2012 metais paskelbė apie savo supaprastinimo darbo tvarkę šiuo metu vyksta darybos dėl teisės aktų, kurie bus tvirtinami po 13 metų. E, mes esame suinteresuoti programų skaičiaus mažinimu, taip pat e, mus domina proporcinga kontrolės sistema. Komisija jau yra pateikusi du supaprastinimo ataskaitos dokumentus Ir galiu pasakyti, kad rezultatai kai kuriais atvejais neramina, nes gali būti taip, kad galiausiai sistema taps nepaprastesnė, o netgi dar sudėtingesnė. Keletą žodžių apie prevencinius ir korekcinius mechanizmus. Apie juos jau buvo kalbėta. Aš tiesiog pateiksiu Jums galutinius skaičius. Jeigu paimsime finansinės korekcijas ir susigražintas sumas ir jas sudėsime, tai gausime uh, tokias sumas, kurias galima lyginti su metiniais skaičiais tarp 1,7 procentų ir 1,4 procento. To negalima numatyti iš klaidų lygio. Brainas apie tai kalbėjo, nes yra taisomos klaidos iš esamų metų ir ankstesnių metų. Taigi klaidos bus taisomos kitais ateinančiais metais N plus 1, N plus 2, N plus 3. Taigi reikia nepamiršti auditorumų nustatyto klaidų lygio. Ir reikia pagalvoti apie turimas prevencinės ir korekcinės priemonės. Kągi ateityje būtų galima padaryti. Labai svarbus yra naujo finansų reglamento 32 straipsnis 5 jo dalis. Jeigu klaidų lygis yra nuolat aukštas, komisija turi išsiaiškinti, kokie yra kontrolės sistemos trūkumai ir išanalizuoti, kiekgi kainuos ir kokios naudos atneš galimų korekcinių priemonių taikom, taikymas. Ir atlikus tokią analizę, reikėtų imtis konkrečių veiksmų. Turiu omenyje supaprastinimo, kontrolės sistemos tobulinimo arba pačios programos arba skirimo sistemos keitimas. Na, laiko man nebuvo labai daug, bet aš dar nesakiau klausimą, ar realu užsitikrinti teigiamą patikinimo pareiškimą. Ir aš galiu pasakyti, kad tam tikromis sąlygomis taip, jeigu priežiūros ir kontrolės sistemos taps veiksmingos ir bus patobulintos, jeigu rodikliai bus patikimi, Ir jeigu visi, kas yra atsakingi, veiks, jeigu bus supaprastinta sistema ir jeigu bus atsižvelgta į komisijos pastangas apsaugoti ES biudžetą, tai tada galbūt mes artimiausiu metu rasime tą šventąjį gralį. Jeigugi mums nepavyks su vienu iš, bent vienu iš mano paminėtų elementų, tai nieko nebus. Prieš mane kalbėjęs e, kolega sakė, kad 2 procentų tikslas yra labai sunkus pasiekti, ypač atsižvelgiant į taupimo programas, į etatų mažinimą ir į tai, kad ne visuomet pavyksta užtikrinti supaprastinimą. Atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau ir ačiū visiems uždėmesi. Pirmininkas, ačiū. Sunku buvo jūs nutraukti, nes jūs esate atsakingas komisijoje už tai, kad mes pasiektume to, ko visi siekiame. Jūs esate atsakingi už šventojo gralio paieškas. Bet e, tikriausiai nereikia mums e, dangaus malonės, kad galėtume užsitikrinti teigiamą patikinimo pareiškimą. Ir galiausiai suteiksiu žodį auditorumo atstoviai poniai Kalgiulant, prašom. Ačiū pirmininkė. Sakydama jūsų klausimą, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad pasirinkus tokį skaidrų požiūrį, kurį pristatė ponas Kraft, tikrai auditorių darbas taptų daug paprastesnis. Pirmininkė, prašiau, gerbėjai parlamento nariai, norėčiau priminti jums kosment, e, kontekstą, e, kuriame buvo komisijai patikta rekomendacija nustatyti bendrą integruotą kontrolės sistemą. 24 iki 29 metų patikros buvo įmanomos tik tai atsitiktinė tvarka. Nebuvo bendros e, sistemos ir e, valstybės narės atlikdavo nepakankamai patikrų ir komisijos atstovai vietose tikrino, kaip yra naudojamos ES lėšos, tačiau pati, tos patikros kainavo labai daug ir nebuvo veiksmingos. Tuo tarpu žemės ūkio srityje valstybės narės smarkiai padidino patikrų apimtis, tačiau komisijos atstovai jose nedalyvaudavo, nebūdavo analizuojami patikrų rezultatai ir nebuvo daromos atitinkamos išvados. 10-metyje e, valdant e, viešasis, administruojant viešasis išlaidas, e, smarkiai padidėjo vidaus ir išorės audito vaidmuo. Taip pat buvo sukar, sukurta integruota vidaus kontrolės sistema, nustatyta atskira kontrolės piramidė, patvirtinti atitinkami standartai, kurie tapo labai e, svarbus e, naujo tūkstantmečio pradžioje. Dėl to komisija galėjo nustatyti minimalius reikalavimus taikymus valstybėms narėms, tikrinant struktūrinių fondų lėšų panaudojimą ir siekiant e, sudaryti galimybę valstybėms narėms nustatyti klaidas ir jas ištaisyti. Taip pat buvo nustatytas reikalavimas patikrinti mažiausiai 5 procentus visų išlaidų ir pateikti atitinkamas išlaidas. Šie pokyčiai nebuvo pakankami. Europos parlamentas 2004 metais paragino audito rūmus nustatyti svarbiausius principus ir kriterijus skirtus e, bendrai audito e, sistemai ir vidaus kontrolės sistemai sukurti. Audito rūmai mano, kad esama kelių principų, kurie yra labai svarbus vieningai ir bendrai kontrolės sistemai. Taigi, kokie yra tie pagrindiniai principai? Pirmiausiai, kontrolė reikėtų kontroliuoti, kaip laikomasi bendrų standartų ir vengti veiksmų dubliavimuose. Mes tai vadiname vieningumo bendrumo kriterijumi. Taip pat reikia teikti atviras ir skaidres ataskaitas, kurios būtų uh, grindžiamos visų sistemoje dalyvaujančių šalių teikima informacija. Kitaip tariant, reikėtų užtikrinti skaidrų auditą Bendro audito tikslai yra aiškus. Auditas turi būti vykdomas skaidriai ir vadovaujantis vienodais kriterijais. Audito rūmai e, siūlo tam tikrą dviejų ramščių modelį, paremta atskiriais poramščiais. Teisės aktai turėtų būti suprantami, aiškus, siekiant e, nustatyti aiškiai apibrieštus tikslus ir išvengti uh, sudėtingo interpretavimo. Komisija turi nustatyti aiškius minimalius standartus vidaus kontrolės sistemai, kur, kuriuose būtų atsižvelgiama į e, atskirų lėšų specifiką, atskirų e, sričių, kuriuose panaudojamos lėšos specifiką. Taip pat e, auditorumai atkreipė dėmesį į vis didėjančias e, patikrų sąnaudas, todėl teisėkuros institucijos turėtų tinkamą informaciją apie kontrolės sąnaudas ir jų atnešamą naudą. Auditorumai patikė taip pat savo tinkamas rekomendacijas. Teisės aktais turėtų nustatyti aiškius tikslus ir standartus vidaus kontroliai Taip pat patvirtinant ir rengiant išlaidų schemas, teisėkros institucijos ir valdžios institucijos turėtų būti informuojamos apie kontrolės sistemų sąnaudas ir teikiamą naudą, nustatant atitinkamą kontrolės modelį, kuris būtų grindžiamas bendro, bendra kontrolės sistema, būtų galima sumažinti sąnaudas auditavimo ir administracinę naštą kaip dabar yra gyvendinami nustatyti kriterijai ir kokia yra gaunama nauda. Galima būtų atsakyti, kad esame labai nutolę nuo šio užsibrėžto tikslo, tačiau galėčiau pristatyti jums tam tikrą pastarojo meto pažangą, pavyzdžiui, sanglos politikos srityje, kur uh, privatus ir vieši subjektai turi laikytis nustatytų labai sudėtingų taisyklių. Pastaraisiais metais buvo patvirtinta veiksmingesnė vidaus kontrolės sistema, patvirtinant trijų lygių kontrolės sistemą. Tai yra leidimus išda, lėšas valdanti institucija, leidimus išduodanti institucija ir kontroliuojanti institucija derina tarpusavėje atitinkamus veiksmus panaudojant biudžeto lėšas. Taip pat buvo įsteigtos nepriklausomos auditavimo tarnybos, kurios audituoja maždaug 400 veiksmų programų. E, tokiu būdu buvo padidintas e, ne tik kontrolės apimtis ES lėšų panaudojimo, tačiau taip pat ir kontrolės sąnaudos. Pastarų trijų metų ataskaitose teigiama, kad e, e, pagerėjo sąjungos lėšų e, administravimas, nepaisant to, kad klaidų lygis išliko pakankamai aukštas. Auditorumai konstatavo tam tikrus trūkumus valstybėse narėse. Pavyzdžiui, valstybės narės atlieka atitinkamas patikras pasitelkusios savo turimas struktūras ir 11 metais buvo konstatuota, kad 60 procentų atvejų pažeidimų, kurios nustatė auditorumai, valstybės narius turėjo galimybės šiems pažeidimams užbėgti už akių. 2011-aisiais auditorumai konstatavo, kad komisija negali besąlygiškai remtis nacionalinių audito institucijų teikiamais patikinimu pareiškimais, ypač tokiuose srityse kaip viešiai pirkimai ir valstybės pagalba, nes e, pasirinkta auditavimo metodologija netitiko komisijos e, patvirtintų gairių ir tos pačios gairės nebuvo pakankamos. Todėl e, buvo neaptikta labai daug įvairių pažeidimų ir klaidų gyveninant atskiras programas ir projektus. Taip pat ir pasidalėjimo valdymo sistemoje e, galima išvelgti nemažai interesų konflikto tikimybės. Todėl rekomenduojama, kad klaidų lygis būtų mažesnis nei 2 procentai, siekiant išvengti interesų konflikto ir užkirsti kelią galimoms problemoms. 2000-2006 metų programavimo laikotarpiu ir sąskaitų uždarimo kontekste buvo konstatuota, kad e, valstybės narės pateikė atitinkamas, e, atitinkamus patikinimo e, pareiškimus, kurios nebuvo atsižvelgiama į faktinį klaidų lygį. Pabaigai galima konstatuoti, kad kontrolės sąnaudos sudaro tik tai 0,1 procentas sanglaudos biudžeto lėšų, todėl ateityje būtų galima tinkamiau panaudoti ES lėšas, jeigu valstybė narių kompetencijos institucijos prisimtų visapušką atsakomybę ir tinkamai atliktų savo vaidmenį. Tačiau kokybiško audito trūkumas parodo, kad bendrėjai integruotos vidaus kontrolės sistemos kriterijai nėra tinkamai taikomi. 30 31-33 naujos finansinio reglamento straipsniai e, pateikiami juose pasiūlymai, kuriuose būtų einama tinkama e, linkme. Ten kalbama apie e, nacionalinės lėšų administravimo deklaracijas ir būtinybę ištaisyti aptiktas klaidas. Nepaisant to, dokumentai patvirtinami ant popieriaus nepagerins ES lėšų administravimo. Reikia tinkamai šios teisės aktus įgyvendinti. Pastaraisiais e, metais komisija nepakankamai dėmesio skyrė nacionalinių patikinimo pareiškimų nuostatų kontroliai. Pabaigai, manau, kad e, būtina uh, taikyti taip pat ir paskatų bei sankcijų e, sistemą, nes e, e, vien tik tai paskatų sistema nėra pakankama, reikia, kad komisija pasitelktų ir pakankamai griežtą sankcijų sistemą. Tai yra taikyti vadinamai pirago ir botago principą jeigu kiltų grėsmė už vieną netinkamai panaudotą eurą ES lėšų sumokėti 100 eurų baudos. Manau, kad būtų galima išvengti nereikalingų kontrolės sąnaudų. Laimėje aš dar kartą e, kalbėsiu šiandien ir galėsiu pasiūlyti dar kitų dalykų. Ačiū uždėmesi. E, Dabar norėčiau sutikti žodį e, parlamento nariams. Padėkite pastabas ir klausimus pranešėja, matau, ir pas Gaijas. Pane Češkova. Ačiū, pane pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, kad ir mano kolegos galėtų pasisakyti. Manau, kad tikrai puiku išklausyti jūsų nuomonės ir tiesų, iš tiesų vertinu tą darbą, kurį atlieka audito rūmai nes audito rūmai atlieka labai specifinį darbą visoje Europos Sąjungoje, tai būtent kontroliu, kontroliuodami sąskaitas ir biudžeto patvirtinimo procedūras. Aš norėčiau paklausti apie ateitį. Man būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę tiek, tiek iš auditorumo, tiek iš komisijos perspektyvos. Ar komisija mano, kad reikėtų pateikti naujus pasiūlymus, kurie pakeistų dabartinį veiksmų planą. Ir jeigu aš teisingai supratau iš pono uh, grafo pranešimo, kad uh, beveik neįmanoma pasiekti teigiamo patikinimo pareiškimo pagal dabartinę situaciją. Taigi, taigi tokia, toks mano klausimas. Ačiū, ponia Češkova. Uh, Pone Gairė. Na, iš tiesų, šitie pranešimai man atrodė labai naudingi, nes uh, jie kaip tik tai aiškiai apibrėžia uh, tą sritį, kurioje mes dirbame ir uh, parodoma, kas yra būtina, kalbant apie biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras uh, siekiant uh, šventojo gralio. Taigi, perspektyvos nėra itin rožinės. Taigi aš čia prisimenu 19-21 vasario dieną, kai mes tik tai tam, tam tikrose ta, tam tikrą neįtin teigiamą patikinimo pareiškimą galėjome gauti. Tai Manfredas Grafas kaip tik tai atkreipė dėmesį kai kurios raiktelius, kuriuos mes galėtume pasukti kartu su komisija, siekdami teigiamų patikinimo pareiškimo savo biudžeto vykdymo patvirtinimo pranešime, aš kaip tik atkreipiu dėmesį tai, kad ir valstybės narės turi prisimti atsakomybę, bet ir parlamentas turi prisimti atsakomybę už tokio tikslo siekimą. Taigi, mielas Manfredai, kaip tik apie tai, apie mūsų parlamento vaidmenį, kaip tik tai labai švelniai pasakėjai, kad e, būtent kai kurie sprendimai priimti šiuose rūmose kaip tik tai ir apsunkina e, situaciją. Taigi, iš esmės mes nenorime e, sugriežtinti reikalavimo pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis. Na, galbūt to, tų lėšų būtų panaudota mažiau ir, ir klaidų būtų, žinoma, padaryta mažiau, tačiau ar tai yra mūsų tikslas? Aš manau, kad e, parlamentas apskritai nuolat būtų informuojamas, e, kurgi būtent yra viršijamas klaidų lygis. Nes e, tie komitetai, kurie dabar dirba su įvairiomis struktūromis ir programomis, tai būtent ir norėtų sužinoti, ar pasiekiama pažanga, tačiau jie nenori, kad būtų sudėtingos tos programos arba pasinaudojimas valstybės lėšomis. Taigi mums svarbiausia yra skaidrumas, klaidų lygis, lygio mažinimas. Na, čia, žinoma, galim pažvelgti ateinus ir kitas valstybės narės, tačiau bet kokiu atveju tas skaidrumas yra būtinas visur. Taigi, skaidrumui suteikime dar vieną galimybę, Ir e, galbūt nustatydami tą finansinę e, programą atkreipkime dėmesį ir tarp institucinius susitarimus ir e, apskritai susitarimus, kurie padėtų mažinti tą klaidų lygį. Aš norėčiau pridėti dar vieną klausimą. Jeigu kiti parlamento nariai nenorėtų pasakyti, tai iš tikrųjų ar a, komisija norėtų suderinti savo a, praktinės strategijas, ar iš tiesų yra a, politinė valia pavyzdžiui, komisijos pirmininkas, ar norėtų imtis atitinkamų naujesnių strategijų. E, kitas dalykas, e, ar jūs komisijoje esat įsitikinę, kad jeigu tai neįmanoma, ar komisija aptarė e, galimybę su valstybėmis narėmis pakeisti sutartį, ES sutartį ir, ir pakeisti E, patikinimo pareiškimus, būtent tokia strategija, kur siekiame veiklos rezultatų. Ir jie yra vertinami. Tai, tai yra labai svarbus klausimas. Aš žinau, kad galbūt jūsų kompetencijos ribas peržengia šis klausimas, ponia Krafai, tačiau bet kokiu atveju aš prašyčiau ir jūsų asmeninės nuomonės. Uh, Ačiū, panė pirmininkė. Aš e, pradėsiu nuo jūsų klausimo. Labai sudėtingas klausimas. E, jūs žinote, kad visame pasaulyje nėra daug konstitucinių sustarimų, kur yra numatyti tokie dalykai kaip patikinimo pareiškimai. Taigi mes esame unikalioje situacijoje. Aš manau, kad e, praeitie jau buvo svarstyta pakeisti sutartį ir panaikinti šitą formuluotę arba šitą siekį. Žinoma, politinėse diskusijose yra piknaudžiaujama šią temą, kaip ir patikinimo pareiškimas yra ta tema, dėl kuria piknaudžiaujama politinėse diskusijose. Tai būtent sakoma, kad institucijos neįvykdo savo pažadų, nepasiekia iškeltų tikslų. Iš esmės, aš esu daugiau techninis darbuotojas negu politikas, tai yra politinis klausimas. Ir pasakyčiau, kad aš kaip Europos e, pilietis nebūčiau labai laimingas, jeigu šitas patikinimo pareiškimas išnyktų iš sutarties. Nes e, vienas iš ankstesnių kalbėtojų iškėlė klausimą, kas yra svarbiau. Ar daugiau e, atitikimo, ar daugiau veiklos rezultatų. Taigi man svarbiau yra rezultatai. nes, kaip žinote, šitas atitikimo taisyklės galbūt susijusios su rezultatų siekimu, tačiau realiame pasaulyje nėra tokio jau didelio ryšio tarp šių dviejų dalykų. Na, iš esmės, aš sakyčiau, kad komisijoje dabar yra vertinamos įvairios rizikos tai būtent e, pasidalimoji rizika, pasidalimasis valdymas arba tiesioginis valdymas ir rizikos susijusios su šiais valdymais. Nėra e, e, labai lengva įgyvendinti strategiją, kuri apriektų visas sritis. Ir šitas integruotas vidaus kontrolės sistemos principas, jis įtraukia visus elementus ir e, jį galima pritaikyti praktiškai visoms sritims, tai e, kaip gairias, kurios galėtų būti patobulinus e, pagal atitinkamą situaciją. Na, kitas dalykas tai yra supaprastinimas ir šitas suvestinės. Apskritai, ta informacija yra teikiama viešai ir aš manau, kad ta informacija yra skaidri E, būtent kas buvo pateikta, kas buvo pasiūlyta ir e, koks yra tikslas šio pasiūlymo ir komisija, e, kaip tik tai diskusijose, tai ir parodo, ko siekiama. Na, bet kokiu atveju iš, iškeliami klausimai, nurodomos rizikos ir kas gali būti su atinkama sistema ateityje. Dabar dėl jūsų klausimo, ponė Češkova. Kitas dalykas, ar komisija nori pateikti naują veiksmų planą. Kiek aš žinau, mano institucijos lygių nebuvo diskutuota šio klausimo, bet e, e, finansinio reglamento 32 straipsnio penkta dalis yra e, daug geresnė priemonė siekiant mūsų tikslų. Nes bet kokiu atveju mes kai kuriuose politikos rytise matome, kad yra per daug klaidų ir mes analizuojame situaciją, kaip galėjame, galėtume ją pagerinti, kokios yra išlaidos. Uh, kai, kodėl jos atsiranda. Be to mes nagrinėjame ir naudą, kurie atsirastų pakeitus atitinkamas nuostatas. O jūs komitete ir Europos parlamentas ir taryba galėtų pasiekti pažangos, būtent pakeisdami atitinkamų teisės aktus. Aš manau, kad nepaisant to fakto, kad reikšmingumo slengstis kuris yra dabar 2 procentai, dabar yra labai griežtas reikalavimas, manau, kad iš tiesų tai yra reikalingas dalykas, nes e, rodikliai yra tikrai patikimi, tai e, supaprastinimas egzistuoja. Suprantama, kad e, iš esmės siekiama apsaugoti viešasias lėšas, tai vadinasi, yra siekiama tinkamos pažangos. Pane Koilai. Ačiū, panė pirmininkė. Aš manau, kad e, labai svarbu tai, ką pasakė ponas Gairis. Aš e, čia savo metaforose kaip tik tai būtent e, apie tai ir kalbėjau, apie valdyseną, kuri jie būtų pagrista rezultatais. Na, bet kokiu atveju būtų labai savikritiška, jeigu institucija pasakytų, kad per kitą programavimo laikotarpį bus situacija sudėtingesnė negu dabar yra. Bet reikia imtis atitinkamų priemonių. Tačiau visa tai yra jūsų įstatymų leidėjų rankose. Kaip mes galime vis dėlto siekti rezultatų ir užtikrinti atitikti Na, ponas Grafas e, išpareiškė nuomonę, kad galbūt patikinimo pareiškimas turėtų būti išbrauktas iš e, sutarties. Aš turiu e, šiek tiek kitokią nuomonę. Aš manau, kad kita problema. Tai būtent tas patikinimo pareiškimo reikalavimas iš audito rūmų yra vis dėlto atitinkama kliūtis, nes būtent valstybės narės turi bendradarbiavimą su komisija, kaip tik tai ir užtikrinti atitinkamą patikinimo pareiškimą. Matome, kad yra atitinkamų problemų, ne viskas vyksta veiksmingai. Aš e, vėliau pateiksiu pasiūlymą, kad, kuri susijęs su tuo, kad vis dėlto dabartinė sistema gali veikti. Na, e, šitas e, bendrasis auditas, bent jau jo dvasia, turėtų išlikti. Ir bet kokiu atveju, aš manau, kad bent jau e, beveik yra įvykdomi e, e, nustatyti reikalavimai. Ir kita diskusija turėtų būti susijusi to, kaip vertinti rezultatus ir kaip būtų siekiama tų rezultatų, bet kokia atveju aš taip, taip pasakysiu ir vėliau. Ačiū. Aš pasiūlyčiau dabar tęsti mūsų klausimus. Dabar norėčiau uh, suteikti žodį ponui Žiliui Muic, pateikti savo pranešimą. Pone Krafai, ačiū Jums. Aš norėčiau pasiūlyti Jums užimti vietą salėje ir ačiū už Jūsų lankstumą, nes e, tarsi rotacija vyksta ekspertų. Nes, a, e, visiems neužtenka vietos čia už stalo. Taigi dabar norėčiau pristatyti poną Žalmy, būsį komisijos vidaus audito tarnybos vadovą. Jisai kalbės apie patikinimo pareiškimą ir integruotą vidaus kontrolę. A, tai yra tikrai išimtinis būdas. Apie konstruktyvus skirtumais jis kalbės apie kitus svertus, kuriais siekiama sugrįžinti ES piliečių pasitikėjimą ir tikėjimą, kad ES finansų tvarkymas yra šiuolaikiškas ir atitinka aukščiausius standartus. Taigi jums žodis. Made... Dėkoju visiems, ypatingai pranešėjai. Ir man iš tiesų dabar jau tenka pakartoti pastebėjimus, kuriuos padarė prieš mane kalbėjusieji. Regis, kad visi mes judame teisinga kryptimi. Yra tik vienas skirtumas tarp manęs ir prieš, prieš mane kalbėjusiųjų. Visi kalba už vystimasi, evoliuciją, O aš šiandien norėčiau pasakyti, kad mums reikalinga revoliucija. Revoliucija ties dviem klausimais ir aš pasistengsiu iš tiesų pakalbėti apie tai, ką reikia padaryti pačioje pradžioje ir pabaigoje. Pirmiausia, aš kalbu apie valstybių narių atsakomybę, ypač rengiant nacionalinius patikinimo pareiškimus ir taip pat, aišku, kalbu apie išorės auditą ir apie DAS arba patikinimo pareiškimą. Pirmiausia, norėčiau, kad subliūkštų tas mitas. Europos audito rūmų įkūrėjai, noriu pasakyti, niekuomet nesiekia arba neprašė, kad būtų rengiamas DAS. Jie, ne, jie reikalavo patikinimo pareiškimo, bet ne tokio, koks jis šiandien yra. Problema, kalbant apie atskaitingumą ir auditą, yra ta, kad kuo daugiau taisyklių yra, tuo labiau e, sistema tampa įprastinė, įprotinė ir ją sunku pakeisti. Jeigu sutarties autoriai arba auditorumų įkūrėjai pamatytų, kokia yra dabartinė situacija, kaip viskas sudėtinga ir kaip viskas pasikeitė, išsirutuliojo ir kokios gi yra galimybės ir kaip valstybės narės gali vengti joms tenkančios atsakomybės, jie turbūt tikrai apsiverstų kapuose. Ir mes visi kvestionuojame, bent jau kai kurie iš mūsų das kaip tokį. Ir mes kalbame apie tai, kad valstybės narės tiesiog nevykdo savo pareigų. Aš savo pranešime Noriu dar kartą pabrėžti, ką esu sakęs per pastarosius 6, 7, 8 metus. Beveik kasmet jūs mane kviečiate ir man tai primena tam, tikrai, tam tikrą prasme dežavų. Aš geriu e, pažangą, kartais ta pažanga nėra tokia, kokios mes norime, bet mes vis dar nepasiekime gautinio e, rezultato. Mes sekame, kaip viskas tobulėja, vystosi, bet mums yra reikalingas radikalus požiūris, kad galėtume judėti toliau. Taigi aš norėčiau stelkti dėmesį į išeities tašką, kaip patobulinti jį ir kaip patobulinti galutinį rezultatą. Aš nekalbėsiu apie visą tą viduriuką, būtų buvę labai malonu dalyvauti ankstesnėje sesijoje, kur jūs kalbėjote apie paramą biudžetui, nes aš esu dirbęs bankė kaip kontrolierius penkerius metus ir mes labai daug esame kalbėję apie paramą projektams ir paramą biudžetui. Yra labai daug lygiagrečių tarp šių dviejų paramos mechanizmų. Ir į savo pačių paramos biudžetą mes galime žiūrėti kaip į paramą projektams, nes viskas yra sukurta ir padaryta būtent taip. Aš e, galvoju apie sanglaudos fondus, apie žemės ūkio fondą ir nekartą aš esu pasisakęs už tai, kad visa tai būtų vadinama ne programinė parama, bet parama biudžetui. Nes iš tiesų Dažniausiai mes kalbame apie paramą biudžetui. Dėl nacionalinių deklaracijų klausimų. Pirmą kartą apie tai buvo užsiminta 2001 metais vidaus audito metinėje konferencijoje. Ir nuo to laiko buvo pasiekta neblogos pažangos ir maždaug 2005 metų viduryje Parlamentas perėmė šią idėją. Jeigu jūs dirbate su nacionalinėmis vyriausybėmis ir nacionalinės vyriausybės yra jūsų debitoriai ir kreditoriai, tai ar nebūtų geriausia užtikrinti, kad valstybės narės būtų atskaitingos ir jos atskaitytų už tai, kad lėšos buvo išleistos tinkamai ir atsakingai. Iš tiesų laikotarpis buvo sudėtingas, tik trys ar keturios šalis savanoriškai ėmėsi tokios veiklos ir, kiek aš žinau, ne viena nenori garantuoti, kad jų įnašai į ES biudžetą yra išbaigti galutiniai ir teisingi. Įsivaizduokime, kad e, nuvykstame į bet kurią šalį, kuriai reikalinga pagalba ir mes e, sakome valstybėms narėms, valdžios institucijoms, kad jūs reikalaujate, kad e, piliečiai pasirašytų savo mokesčių deklaracijas, kad jie garantuotų už įskaičiuojamų mokesčių teisingumą, jūs reikalaujate iš savo piliečių, kad jų pajamų ataskaitos yra išbaigtos teisingos, kągi jūs darote su savo piliečiais. Tai tokia situacija yra, kalbant apie nacionalinės deklaracijas. Valstybių narių vyriausybės atsisako atsiskaityti dėl pagrindinių atskaitomybės principų. Aš kalbu apie ES išlaidas, taip pat kalbu ir apie įnašus į ES biudžetą. Aš nežinau, kaip Europos audito rūmai gali patikinti, kad biudžeto įplaukos yra išbaigtos, jeigu pagrindiniai dalyviai nenori arba netvirtina pajamų pusės. Taigi aš manau, kad reikėtų pasakyti štai, ką jeigu kitais metais neatsiūsite mums nacionalinės deklaracijos, tai mes neskirsime jums pinigų. Galima pradėti nuo 10 procentų, nuo 20 procentų ribos, bet tai yra vienintelis būdas susigražinti patikimumą ir pasitikėjimą sistemą. Ir dabar perėsiu prie galutinio etapo, būtent išorės, išorės audito, audito rūmo atliekamo audito ir patikinimo pareiškimo. Čia buvo padaryta labai daug pažangos, pagrindinis architektas sėdi greta manęs ir aš iš tiesų sveikinu kolegą už tai, kas buvo pasiekta per pastaruosius metus. Žinoma, noriu padėkoti ir Europos parlamentui. Dėl DAS kalbėsiu labai paprastai. Gera žinia yra ta, kad niekas, nei įkūrėjai, nei sutarties rengėjai, niekas iš esmės nereikalavo to, kad das, kokį mes jį darome dabar. Taigi das klausimas turi būti svarstomas. Das per pastarosius 10-15 metų nuveikė labai nemažai, tobulinant kontrolės sistemą, bet atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės nenori pasirašyti esminių dokumentų, nemanau, nematau jokios priežasties, ką mums yra reikalingi tokie, reikalingos Europos audito rūmų pastangos rengiant DAS. Rinkos generalinis direktoratas atlieka savo darbą gerai ir mes žinome, koks yra klaidų lygis, nesvarbu, koks jis yra šią prasme. Jūs galbūt nesate girdėję to mano ankstesniuose pasisakymuose, bet aš turiu pasakyti, kad man jau tikrai atsibodo DAS. Ir aš manau, kad jums taip pat turėtų būti. Jeigu jums atrodo, kad DAS gali duoti kažką naujo, Tai aš galiu pasakyti, ką mes apie DAS kalbėsime 2018 metais. Tiksliai galiu pasakyti, mes kalbėsime apie vieną ar kitą procentinį punktą. Ir surinksime 500 žmon, žmonių, kurie kalbės apie vieną ar kitą ar kelis procentinius punktus. Aš sakyčiau, kad to reikėtų uh, atsisakyti. Sutartyje yra aiškiai pasakyta, kad audito rūmai gali atlikti veiklos auditus, jie privalo tikrinti finansus. Manau, kažkas man bando kažką pasakyti. Taigi audito rūmai turi atlikti sandorių patikras, bet sutartyje nėra pasakyta, kad reikia atlikti tokį das, koks yra daromas dabar. Tai tokiais e, padrasninčiais žodžiais aš norėčiau baigti savo pasisakymą. Pirmininkas, ačiū. Nežinau, ar mūsų sesija yra transliuojama tiesiogiai, galbūt kažkas kamino jums norėdamas tiesiogiai pakomentuoti jūsų pasisakymą. O dabar suteiksiu žodį e, kolegijai Kaliulant, kad ji galėtų pasisakyti antrą kartą. Nu, visi girdėjote. Panas Mius taip pat e, teigia, kad sistema būtų prasminga tik tuo atveju, jeigu nacionalinius atitikties pareiškimus pasirašytų valstybės narės. Taigi noriu padėkoti už tai, kad panomojus pozicija atitinka auditorumų poziciją. Pirmoje kalboje sakiau, kad per pastarį dešimtmetį pagerėjo Sanglos fondo lėšų panaudojimas ir buvo nustatyti reikalavimai tai daugelį kontrolės sistemai auditorumai metinėse ataskaitose atkreipiu dėmesį į tai, kad e, klaidų lygis vis dar yra per didelis ir e, kalbos, klaidų pasteko dėl to, kad kriterijų nesilaikoma arba kriterijų nėra pastangomis grindžiamo valdymo sistema turėtų pagerinti padėtį. 2010-2006 nuomonėje dėl finansų reglamento peržiūros auditorumai pabrėžia, kad esama kelių e, galimybių siekiant padidinti taisyklių, pagerinti taisyklių laikymasi ir sugriežtinti e, kontrolę. Uh, uh, iš naujo peržiūrėti programas, paprastinti taisyklės ir jeigu reikia nutraukti finansavimą. Galbūt pribrendo laikas radikaliai pakeisti lėšų panaudojimo administravimo e, sistemas 2014-2020 metų laikotarpiu numatomos ribotos galimybės sieti mokėjimus projektams su jų pasiekiamais rezultatais. E, šiuo metu pasitelkus bendruosius veiksmų planus galima tikėtis, kad valstybėse narėse bus daroma pažanga, tačiau tai yra tik tai nedidelis žingsnis į priekį. Taip pat norėčiau pakalbėti apie mokslinio tyrimų sritį, kurioje pastebima panašių dalykų per septintą pagrindų programą komisija pasiūlė tam tikras galimybės siekiant supaprastinti lėšų panaudojimą ir e, programoje Horizontas 2020 žengiamas tolesnis žingsnis į priekį, siekiant e, finansavimą susijęti su pasiekiamais rezultatais. Tačiau tas dramblys porceliano parduotuvėje išlieka ir toliau nepakeitus radikaliai nacionalinių fondų valdymo tvarkos nebus įgyvendinta nacionalinių lygmenių rezultatais grindžiama finansavimo sistema ir e, nesumažės klaidų lygis, taigi pažvelkime į tai, e, kokiu rezultatų tikimasi e, ateityje pagal šį naują scenarijų. Jeigu audito auditavimo procedūros bus orientuotos į rezultatus, bus galima užtikrinti atitinkamą rezultatais e, grindžiamą kontrolės sistemą nuo 2012 metų audito rūmai neaudituoja mokėjimų, jeigu jie netitinka ekonominės realybės. turiu omenyje nedidelio masto mokėjimai, kurie, yra, kurie nedaro įtakos e, projektų įgyvendinimui. Toks auditavimo metodologijos pakeitimas e, sąlygoja ir atitinkama tikslų, naujų tikslų suformavimo. Mes dabar orientuojamės tikslais, kurie yra apibrėžti startie dėl ES veikimo. Darome išvadą, kad sudėtingos taisyklės ir gairės nėra naudingos taip pat ir patiems auditoriams tačiau auditoriai privalo žaisti pagal tas taisyklės, kurios yra nustatytos. Todėl buvo pateikti atitinkami pasiūlymai, kaip taisyklės supaprastinti, tačiau dabar taryba ir parlamentas turi priimti atitinkamus sprendimus. Sistema turi būti grindžiama lėšų, ES lėšų panaudojimo ir įsisavinimo mastais ir turi būti nustatyti politiniai tikslai, kuriuos būtų galima pasiekti, taip pat reikia nustatyti aiškius e, kriterijus vertinimo. Taigi reikia aiškiai apsispręsti dėl to, e, kokie yra siekiami ir e, apčiuopiami uh, rezultatai. Šiau anksčiau kalbėjau apie tą dėžavų, kalbant apie vertinimo ataskaitas. Tose pirminėse vertinimo ataskaitose pateikiama duomenis apie e, skirtingus kriterijus, kurie yra taikomi atitinkamų e, projektų gyvendinimo kontrolės metu. Mes turime pasirinkti tokį optimalų biudžeto lėšų planavimo kontrolės modelį, kuris atneštų mums optimalių rezultatų. Reikia aiškiai nustatyti ir išsiaiškinti, kokios naudos gauna ES mokesčių mokėtojai už mokesčių mokėtojų, kurių lėšos yra panaudojamos. Taip pat reikia nepamiršti ir atitinkamų padarinių bei galimų sunkumų. Reikia pirmiausia nustatyti ES lygmenių atitinkamus tikslus, pavyzdžiui, Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansavimas arba kiti plataus masto projektai turi būti finansuojami remiantis subsidiarumo principų. Taip pat yra nemažai tokių biudžeto kategorijų, kurios nėra finansuojamos pagal subsidiarumo principą ir galbūt jau apskritai nereikėtų įtraukti į ES biudžetą. Taigi, kitas žingsnis pasiekti rezultatais grindžiamo biudžeto lėšų panaudojimo yra laipsniškas požiūris, kurio mes dar toli gražu nepasieksime artimiausių metų. Galbūt prireiks keturių, penkerių metų, kad nustatytume atitinkamą sistemą ir po to atidžiai stebėtume, kaip ji veikia. Taigi e, reikėtų pakeisti apskritai savo požiūrį ir elgesį, bei galbūt reikės tam tikrų kultūrinių pokyčių. Šie pokyčiai galėtų prasidėti per uh, 2014-2020 metų finansinį laikotarpį. Ir kaip minėjau, tie europiniai tikslai turėtų būti pirmiausiai nustatomi ES mastu ir po to jau turėtų būti gyvendinami valstybių narių ir regioninių lygmenių. Ir kalbant apie ateities daugiametės finansinės programas, aš manau, kad ypač saugaudos politikai bei antrajam uh, žemės e, ūkio ir mokslinio tyrimo ramščiui e, tų tikslų pasiekti artimiausių metų nebus įmanoma. Galbūt aš esu per daug pesimistiškai nusiteikusi. E, tačiau turint omenyje ES biudžeto mastą, kuris sudaro 1 procentą valstybių narių bendro nacionalinio produkto, Aš galbūt nesu per daug pesimistiška. Norim priminti, kad ES e, skaitomybės sistema remiasi tarptautiniais nustatytais buhalteriniais standartais, ta tarpu valstybių narių finansinė atskaitomybė nėra to grindžiama. Tačiau norėčiau jūs įspėti, nepaisant to, kad sistema turi potencialą užtikrinti geresnį informacijos sklaidą ir kokybiškesnį lėšų panaudojimą. Komisija ir valstybės narės turės prisimti atsakomybę ir atlikti atitinkamą vaidmenį, užtikrinant skaidrumą ir atskaitomybę, nesupaprastinus ir e, nesuderintus viešųjų pirkimų taisyklių projektai, kuriems yra skiriamos bendros išmokos ir e, toliau nebus įgyvendinami už jiems skirtas lėšas e, ir e, problemos įgaus didesnį mastą. Nepaisant tos, manau, kad pažangos galima siekti žingsnis po žingsnio. Aš už savo šešnius pasisakymus buvau kritikuojama dėl to, kad esu E, per daug revoliuciniai nusiteikusi. E, ponas Maisas šiandien tuo tarpu kalba apie tai, kad aš jau kalbu ne apie revoliuciją, apie evoliuciją. Aš manau, kad tai tik patvirtina, kad pokyčiai vyksta. Pirmininkas, ačiū. Kartais net ir vėlyvų paros metu yra pateikimi revoliuciniai pasiūlymai ir aš tikiuosi, kad mes šią sistemą galėsime pakeisti iš esmės, o dabar steiksime žodį komiteto nariams, kalbės Janas Mülderis. Yeah. I... Ačiū, pirmininkė. Aš turėčiau atsiprašyti, kad pirmojo klausimo dalyje nedalyvavau, aš buvau iškastas į skubesnius posėdžius, tačiau bet kokiu atveju taip atsitinka. Ir ne pirmą kartą. Iš tiesų mane labai sudomino tai, ką aš išgirdau. Pirmiausia, tai, kad audito rūmai E, nebūtinai turi tęsti tą veiklą, kuris susijusi su tas. Ir tas tikslas iš tiesų nėra pagrindinis. Tačiau aš norėčiau paklausti, kad e, ar per 18 metų e, patys protingiausi žmonės, kurie nusprendė, kad ši sistema, šis metodas yra tikrai tinkamiausias, ar jie buvo teisūs tie geriausi visų valstybių narių atstovai. Tai kodėlgi mes turime abejoti šią sistemą? Tai yra tik tai bendro pobūdžio pastaba. Aš e, suprantu, kad tai yra vienintelis būdas, kuriuo jūs galite vykdyti savo veiklą, tačiau e, bet kokiu atveju kalbant apie e, tas, tai reikia iš tiesų susitarti su valstybėmis narėmis, kad jos pačios teiktų tos patikinimo pareiškimus ir parlamentas kaip tik kiekvienais metais, čia aš prisimenu 2003 metais, mes kartuojame tą pačią informaciją. Ir matau, kad vėl to šiokios tokios perspektyvos mums šviečiasi, tačiau labai miglotai kitoje finansinėje programoje. Tai kad būtent savanoriškų pagrindų būtų teikiamos tokios uh, deklaracijos, tokie patikinimo pareiškimai iš valstybių narių. Na, bet kokiu atveju mes turime vystyti tokią diskusiją, ar tai yra patrauklu valstybėms narėms teikti tokius pareiškimus. Aš nežinau, ar tai yra realu. Bet, bet kokiu atveju jūs e, negalite nubausti tų valstybių narių, kurios neteikia tokių pareiškimų. Na, sudėtinga paskatinti ją savanoriškų pagrindų imtis E, tokių pareiškimų, bet reikia diskusijų, kad e, būtų patrauklu valstybėms narėms teikti savanoriškų pagrindų tokius patikinimo pareiškimus. E, bus abejonių bent keliarius metus, tačiau jeigu jūs turite kokiu nors pasiūlymu, Tai būtų labai sveikintina, nes e, komisija yra įstikinusi, kad reikia kažką nuveikti, bet valstybės narės turi būti paskatintos pačios dalyvačiame procese. Taigi e, sveikintina bet kokia iniciatyva. Ačiū. Janai, e, pradėšėjo, panė Češkova. Ačiū, panė pirmininkė. Iš tiesų aš neturiu jokių klausimų. Norėčiau pasakyti, kad tas klausimas, kuris man buvo įdomiausias. Jį atsakė ponas Muis. Norėčiau padėkoti ir už įdomų pranešimą, kurį paskaitė auditorumų e, atstovė. Aš neturiu jokių papildomų klausimų. Sutinku su daugeliu kalbėtojų išsakytomis nuomonėmis. Ačiū. Dabar prieš suteikdamas progą atsakyti jūsų klausimus, tada norėčiau pats paklausti, kaipgi komisija mato visą situaciją Čia aš norėčiau užduoti klausimą ponui Grafui. Ir tada galėtume sugrįžti prie pono Kryjaus, pono Michaelo Parslio ir pono Rodžerio Levy nuomonės būtų įdomas. Pone Grafai, ar jums patinka ponios Kalidait pasiūlymas? Ačiū, ponia pirmininkė. Iš tikrųjų, esu labai patenkintas pateiktais pasiūlymais, nes dabar atsiveria nauja erdvė, kaip tik tai ieškoti patikimų finansinių sprendimų, finansinės valdysinos sprendimus. Taigi reikia atitinkamų papildomų priemonių, kurie prisidėtų prie patikinimo prieiškimo e, tikslo. Jeigu leisite, aš norėčiau pateikti kelias pastabas dėl pono Mulderio pasisakymo. Čia ir panas Mūsas kaip tik tai kalbėjo šią temą. Jeigu mes kalbame apie integruotą vidaus kontrolės sistemą, aš manau, kad tai yra sistema, kuri apima visus elementus. Tai būtent ir siekiama e, tinkamo šių elementų funkcionavimo. E, e, problema tai yra tik, kad tie elementai nelabai funkcionuoja tinkamai. Na, E, bet kokiu atveju, jeigu mes naudotume tą informaciją, kurią gaunama iš valstybių narių, e, nepakeista ir netkreipdami dėmesio atitinkamus aspektus, tada būtų neteisinga. Manau, kad taip mes bet kokiu atveju negautume šventojo gralio. E, ir po, ponas Gairis kaip tik tai savo biudžeto įvykdymo patvirtinimo pranešime, kai tik tai yra atkreipia dėmesį į tokius kritikuotinus aspektus. Taigi būtent techninių lygių e, ir mes, ir parlamentas politinių lygių mes turime siekti bendro e, tikslo, tai būtent e, nustatyti tinkamą situacijos diagnozą. Mes turime taikyti tinkamas priemonės, siekdami pagerinti situaciją. Žinoma, nacionaliniai pareiškimai yra prasmingi, nes jie tarsi yra politinis spaudimas tiems, kurie turi pateikti tokią informaciją, tai yra vyriausybėms. Jeigu informacija yra nepatikima, tada jis sukelia daugiau problemų, nes yra tam tikrų prieštaravimų tarp surinktos informacijos ir tada reikia nuspręsti. Turi būti atinkamas institucija nuspręsti, kasgi yra teisus, kuri informacija yra teisingiausia. Ačiū. Ar mūsų ekspertai e, norėtų taip pat pasakyti? Pane Grei. Aš norėčiau tik tai keli žodžius pasakyti apie pasiūlymus, kurie buvo pateikti. Nagi, pakeisti e, šitą sutartį, na, komisija kaip tik, e, kaip tik svarstė šį klausimą, kai prieš Lisabono sutartį priimant. Netokia iniciatyva buvo iškelta auditorumo arba Europos parlamento Iš tiesų, audito rūmų reikalaujama būtent pateikti teisėtumo e, įvertinimą ir atitikties įvertinimą. E, ir toliau yra sprendžiama, kurie elementai yra, atitinka e, tinkamos finansinius valdysenos principus, kurie ne. Kitas dalykas jeigu jūs pažvelgtumėte į rezultatus, jūs kaip politikai turėtumėte suprasti, kad struktūriniai fondai yra naudojami, pavyzdžiui, tiesa, statant tiltus Sicilijoje, tai jie tos pinigus naudoja mafija. Na, iš esmės, jūs nieka, niekuomet negalite atitrūkti nuo tų sąlygų, uh, nuo tų taisyklių, kurios yra taikomas tos pagalbos teikimui, tai būtent pagal struktūrinius fondus. Na, pavyzdžiui, e, tas pats ir su mokymais. E, jeigu mokymai yra neteisėti arba netinkami, tada reikia pažiūrėti, e, kokios yra klaidos padarytos. Tai taip klaidų lygis išaugo. Taigi būtent reikia įvertinimo audito ir nustatymo atitinkamo klaidų ir rizikų. Taigi tokios yra problemos, su kuriomis susidurime. O valstybių narių pareiškimai iš tiesų yra susijęs su, sakykime, didesnėmis išlaidomis. Na, Ispanijoje ar Vokietijoje federalinėse valstybėse E, neįmanoma pateikti tokių e, patikinimo pareiškimų, nes tai yra per brangu. Galbūt centralizuotos nedėlėse valstybėse tai yra įmanoma. Tačiau e, bet kokiu atveju atlikti auditą bet, kur, bet kurio smulkaus elemento yra tikrai per brangu ir tai kainuoja per daug laiko. Na, mokėjimo agentūros arba vyriausybės yra atsakingos už išlaidų tinkamą panaudojimą iš ES lėšų panaudojimą, bet e, e, tai nėra itin realu. Bet kokiu atveju e, diskusijos man tikrai patiko jos įdomios. Pone Levi, aš tik kelias žodžius pasakysiu. Taip, iš tiesų pranešimai, mm, ypač auditorumo atstovas, tikrai buvo įdomus ir auditorumai buvo įspėti, sakykime, kad galima taikyti rezultatų vertinimą, e, bet tai būtų per daug politinis žingsnis. Įdomu, kad e, Kanados auditoriai, kurie yra tikrai e, šio laikiškai organizuoti, iš esmės taiko daugiau rezultatų auditą, o ne atitikties auditą. Čia kaip pavyzdys. O dabar a, Kanados bendruomenių rūmai kritikuoja auditorius a, Kanadoje, kad jie nevertina atitikties. Tai yra būtent per mažai dėmesio teikia atitikčiai. Tai yra įdomus dalykas. Iš, iš esmės, kas kritikuojama, tai dažniausiai yra viešųjų finansų valdymas arba viešasis valdymas. Ir tai e, matosi kaip švituoklis siubavimas. Ir, sakykime, vienais e, e, atvejais yra labiau pabrėžiama, arba vienu laikotarpiu labiau pabrėžiama atitikties problema, kitu atveju rezultatų problema. Aš nemanyčiau, kad vis dėlto izoliuotai teikti e, e, pirmenybę vienam ar kitam metodui nėra tinkamiausias būdas. Manau, kad e, politinė realybė, kaip čia mes aptarėme, yra susijusi su tuo, kad reikia atlikti viešojo valdymo analizę, rinkti informaciją ir mm, neprisirišti prie vieno metodo, nes būtini yra sprendimai, kurie yra pritaikyti realiai situacijai ir realiai bendruomeniai. Taigi, ačiū ir prieš baigiant norėčiau suteikti žodį dar ponimuis ir ponikoj laidai. Dabar aš norėčiau tik tai kreipti didesnį dėmesį į eurozonos krizę ir a, tai, kad ES piliečiai turi daug pasitikėti sistemą. Tai yra svarbu. Kad e, būtų suprantama architektūra šių struktūrų, tai Eurozonos, pavyzdžiui, Europos Sąjungos struktūra, kad yra vis visiems vienodos žaidimo taisyklės ir kad yra atitinkamos išlaidos arba lėšos, kurios naudojamos atitinkamos tikslams. Ir jeigu mes e, negalime išspręsti problemų susijusių su to nedideliu ES biudžetu, tai kaip mes galime žengti į priekį, kaip mes galime siekti kitų tikslų, kaip mes e, galime e, spręsti problemas e, susijusias su, su, su biudžetu, su finansų sistema, su bankininkystės sektoriumi. Tai yra tik tai viena iš nedidelių probleminių problemų, kurias mes dabar aptarėme, susijusios su, su didesnė visuma. Mes e, <clears throat> galbūt neturėtume versti arba vilioti valstybių narių e, pasirašyti sustarimus, pagal kuriuos jos teiktų patikinimo pareiškimus. Na, toks būtų e, rezultatas šiek tiek nuvilintis. Mes turime vertinti rezultatus. Mes turime vis dėlto skatinti ir kontroliuoti mokėjimo agentūras arba tinkamas institucijas, kad jos e, darytų tai, ko iš jų tikisi ES piliečiai ir kad jie galėtų pasitikėti visą sistemą. Ačiū, ponia Muis. O dabar prieš suteikiant žodį pranešiai, norėčiau paprašyti baigiamas išvadas pateikti, ponia Koilat. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš mm, norėčiau atsižvelgti į kai kurių pranešėjų pastabas. Na, e, auditorumai kritikuojami, kad jie imasi per daug politinių sprendimų. Čia e, galbūt e, tokia reakcija būna į vieną ar kitą rekomendaciją, tačiau bet kokia atveju pranešimuose tai atsispindi. E, ir auditorumai raginami nesikišti per daug į politinį procesą. Ir auditorumai yra labai atsargus, teikdami savo nuomonės, pavyzdžiui, kitam programavimo laikotarpį. Tačiau bet kokiu atveju e, savo, nu-, jų, nuomonė, e, jų nuomonė atsispindi sprendimai dėl arba pasiūlymai dėl kaimiškųjų vietovių, dėl kitų politikos ryčių ar, ar imamasi priemonių, kurios atitinka nustatytas taisyklės. Aš manau, kad e, iš tiesų e, truputį paprasčiau siekti tų tikslų, kurios, e, kaip pasakė panas Mūsis, e, būtų galima lengviau pasiekti pakeičiant sutartį. E, bet bet kokiu atveju e, reikia pakeisti tik tai kito programavimo laikotarpio reglamentą, jeigu jūs norite vis dėlto, kad būtų tos lėšos panaudojamos tinkamai ir tai klaidų skaičius būtų mažesnis. Tos nacionalinės deklaracijos yra tikrai įdomus e, dalykas ir tikrai naudinga priemonė. Bet kaip jau kai kurie pavyzdžiai rodo ankstesniuose metinėse ataskaitose, valstybės narosios gali pateikti e, informaciją, kuri nėra teisinga. Ir, aš, ir kartais netgi tyčia. Labai svarbu, kad būtų integruota kontrolės arba audito sistema. Labai buvo įdomu išklausyti akademikų. Aš e, išgirdau kai ką, ką norėčiau pacituoti. Ir kad audito rūmai audito rūmų nesugebėjimas pakeisti metodologijas buvo viena iš priežasčių, kodėl tų klaidų yra tiek daug. Tai būtent audito rūmai skatinami yra pakeisti a, a, klaidų lygio apibriežti ir savo audito metodus. Na, a, bet kokią atveju mums reikia vieningos audito sistemos, galbūt jinai nebus, nėra dabar tobula, bet bet kokiu atveju tai yra stimulas ją gerinti. Ačiū, o dabar norėčiau steigti žodį pranešėjai, poniai Češkovai. Ačiū, poniai pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems svečiams, ekspertams, pranešėjams už jų pranešimus, pasiūlymus, mintis. Jos buvo labai įdomios. Tris pastabas apibendrindama norėčiau jums pristatyti. Mano nuomonė, ES yra grindžiama sutarčių nuostatomis, ar tos sutartys būtų pasirašytos tarp paskirų ES institucijų ar tarp valstybių narių. Taigi, šie klausimai, kuriuos svarstome, turi būti sprendžiami darybų keliu, net jeigu tos darybos truktų ir pakankamai ilgai. Kitas pastebėjimas, mes privalome atgauti ES piliečių pasitikėjimą institucijomis, kad jie vėl imtų tikėti, jo galime tinkamai naudoti jų lėšas priešingų atveju ES negalės perskirstyti tokių milžiniškų pinigų sumų, kurias perskirsto dabar teisėtai tą darydama. Taip pat manau, kad esama skirtingo dabar galiojančių taisyklių interpretavimo dėl atitikties, dėl patikimumo pareiškimo, dėl klaidų slengščio 2 procentų, kuris yra nustatytas ir dėl išlaidų mastų, kuris yra numatomas dabartinėje biudžeto sandroje, todėl būtina atsižvelgti į visus, e, svarstant visus šios aspektus į ekspertų nuomonės, e, jas svarstyti patvirtinant vidaus audito ir kontrolės e, tvarką bei sistemą ir galtinai apsisprendžiant šių klausimų Europos parlamentui. Pirmininkas dėkoju pranešėjai Češkovai be išlygų pritariu jūsų paskutiniai minčiai ir teiginiui dėl to, kad būtent Europos parlamentas turės apsispręsti, ar pritarti ar nepritarti audito rūmų teikiamiems pasiūlymams, kuriuos dabar pateikė ponė Kaljulait ir jie tikrai yra revoliucingi, tačiau pasaulyje yra pakankamai pavyzdžių apie tai, kaip tokią sistemą ir tokius pasiūlymus būtų galima įgyvendinti. Kanadoje jie, pavyzdžiui, veikia. Ten uh, auditas yra orientuotas uh, į rezultatus ir finansavimas taip pat galbūt negalima būtų 100 procentų Kanados sistemos pritaikyti ES, tačiau būtų galima nemažai iš jos pasimokyti. Taigi aš manau, kad mūsų diskusijose ir toliau intensyviai dalyvaus kompetentingi ekspertai. Kaip komiteto pirmininkas norėčiau padėkoti visiems pranešėjams, kalbėtojams. Turėjau šiek tiek griežtokai riboti jūsų kalbėjimo laiką, tačiau e, džiaugiuosi, kad e, beveik minučių tikslumu sugebėjome į tą laiką tilpti jūsų pastangų dėka, taigi dėkoju Jums už dalyvavimą. Koordinatorius dar kviečiu pasilikti, netrukus pradėsime koordinatorių posėdį, taip pat pirinkas dėkoja vertėjams, sekretariatui, komisijos audito rūmų ir kitų institucijų atstovams. Labai ačiū ir iki rytojaus.